geschlossen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mielas kolegės, mėly kolegos, po šiandieninio balsavimo maratono perėsime prie popietinės mūsų darbo atvarkės, mūsų laukia visa eilė svarbių temų. 14 darbo atvarkės punktas konkurencingos mažo anglės dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimų iki 2050 metų planas. Tai yra ilgalaikis ES planas, kuriuo siekiama sukurti mažai anglės dioksido e, naudojančią ekonomiką. Mes rengiame pranešimą, norime uh, pateikti Europos parlamento poziciją, reikia dar apie jį, ją diskutuoti. O mūsų pranešėjas yra Kris Deivis. Jis parengė darbo dokumentą, apie kurį šiandien ir kalbėsime, o žodį dabar ir suteikiu pranešėjai Kris Deivis. Ačiū pirmininkė, kad suteikėte galimybę aptarti šį klausimą. Daug narių salėje nėra bet mes balsuosime jau kitais metais tiek komitete, tiek plenarnėje sesijoje. Ir šis dokumentas gali būti vienas svarbiausių parlamento e, darbų. Priemonių planas e, žemų CO2 emisijų e, siekia sumažinti iki 50 procentų, iki 50 metų 80 procentų CO2 emisijas o arba iki 40 procentų iki 30-ųjų lyginant su 90-aisiais metais, o iki 40-ųjų 60 procentų. Labai svarbu e, prisiminti, kad parlamentas priima e, pranešimus, taryba patvirtina dokumentus, bet nepamirškime e, ir to, ką sakė Tarptautinė klimato kaitos komisija, kad šalis turi maždaug 80 procentų sumažinti CO2 išlakas. Dabar mes kol kas turime užfiksuotą aiškiai tikslą 20 procentų iki 20 metų. Jeigu bus patvirtintas e, mūsų e, priemonių planas, tai atsiras galimybė Europos komisijai pasiūlyti naujas priemonės, naujus mechanizmus ir tai pakeis mūsų visą požiūrį. Dabar šis dokumentas guli ant lentynos kokios nors taryboje. Jeigu parlamentas parems šį dokumentą, bus gražus žestas, bet jis neturės daug politinės e, prasmės tas žestas, nes galiausiai taryba turės jį patvirtinti. Tačiau jeigu parlamentas atmestų šį pranešimą, kitaip tariant, pasakytų, kad po e, veiksmų birželį su pono Eckhart pranešimu mes e, galbūt E, pasakytume komisijai, kokia prasme siūlyti naujas iniciatyvas, jeigu e, e, parlamentas jas atmeso taryba irgi nepatvirtins. Taigi mes tokiu būdu labai didelį smūgį suduotume. Manau, kad yra du klausimai. Ir tiek parlamento nariai, tiek ministrai svarsta įvairias galimybės ir turime kelti savo klausimą. Ir iš tikrųjų galvojame, kad uh, E, visame pasaulyje daugelis mokslininkų yra teisūs, sakydami, kad tikrai žmogus prisideda prie klimato kaitos ir klimatas kinta taip, kad tai kelia pavojų planetos ateičiai. Jeigu mes e, taip galvojame, tai turėtume e, išreikšti surūpiną dėl to, kad pernai maždaug 6 procentais emisijos padidėjo. Tai vienas iš didžiausių pokyčių Prieš keletą metų tarptautinė klimato kaitos komisija sakė, kad reikia sustabdyti emisijas ir netgi daryti taip, kad jų mažėtų. Ir jeigu mes iki 15 metų nesumažinsime, mes turbūt nesumažinsime ir matome iš dabartinių tendencijų, kad vargu taip, ar pavyks tai padaryti. O temperatūra tikriausiai padės daugiau kaip 2 e, procentais, gal net 4 procentų per šį šimtmetį. Ir jeigu viskas vyks kaip dabar, tai tikrai nieks jūs negali pasakyti, kiek iš tikrųjų pakils temperatūra. Bet daug rinkėjų nepritarė mokslininkų nuomonėms. Aš esu laimingas, džiaugiuosi tuo, kad kolega Holgeris Krameris uh, išsiuntinė elektroniniu paštu uh, raštą visiems, kuris atspindi skirtingus požiūrius. Kitas klausimas yra toks. Jeigu nebūtų tarptautinio sutarimo, ar mes turėtume veikti atskirai vieni tai lenkiškas klausimas, kitaip tariant. Lenkai gali klausti, ar mes e, savo e, Anglijai naudojančias elektrinės e, sustabdome, kurios 90 procentų elektros pagamina Lenkijoje. Kinai gali paklausti, ar nebestatysime tokių elektrinių pas save. Aš manau, kad Europos Sąjunga turi būti suinteresuota investuoti į naujas technologijas, ir mažinti emisijas. Taip, Kinijoje statomos anglim e, varomos e, elektrinės ir labai daug jų statoma. Ta pati galima pasakyti apie kitas šalis Indiją, kurioje taip pat labai daug išmetalų e, išmetama, bet Kinija taip pat viena iš lyderių taikant žaliasias technologijas. Ir būtent turime galvoti, kaip tas technologijas plėtoti. Ar mes E, galime pamiršti apie ateitį. Po 30 ar 40 metų nebebus naudojama anglis elektrinėse. Ir mes visi dabar jau galime įsivaizduoti, kokia bus ateitis. Bus šiemų CO2 emisijų laikotarpis. Mes turime galvoti, kaip, turime matyti, kaip uh, Azijos šalis, Rytų Azijos šalis plėtoja uh, Saulės uh, panaudojimo technologijas ir mes negalime pamiršti to. Dabar žinome, kad 50, 60 procentų e, iš emisijų mūsų susidaro deginant dujas ir anglį. Tačiau ateitis nėra aiški, kol kas nenorime daug investuoti, nes mes kaip ES nesunčiame aiškių signalų Europos valstybėms narėms. Euroelektrik, tai yra asociacija elektros gamintojų, yra pateikusi savo priemonių planą, kaip mažinti CO2 emisijas. Jis panašus į tuos, kuriuos e, siūlo Junktinių tautų tarptautinis klimato kaitos komitetas. E, Elektros gamintojai, kaip sakiau, patys pasiūlė tokį planą ir tai rodo, kad jie mano, jog realu yra sumažinti CO2 išlakas. Jie vadovaujasi dviem kriterijais. Sakoma, jeigu nori užsitikrinti mažinimą, reikia pirmiausiai naudoti bet kokias turimas priemonės elektros gamintojai prašo, kad nebūtų ribojama jų prieiga prie branduolinės energetikos, prie uh, anglės surišimo ir saugojimo technologijų, kur jos egzistuoja. Pasižiūrėkime, kad e, aišku, atsinaujinantys šaltiniai labai svarbus. Pavyzdžiui, Austrija labai priklausoma nuo to, taip pat juos reikės plėtoti tuos dalykus, bet reikia leisti pasirinkti. O antras dalykas, ką jie sako, mes turime uh, E, pagerinti apivartinių taršos leidimų sistemą ES. Tikslas šios sistemo buvo e, sumažinti e, emisijas 1,74 procentais per metus. Antras tikslas, ir mes labai daug, daug ko tikėjomės iš to, buvo, kad tai paskatins žemų CO2 emisijų plėtotę, bet matome, kad to nėra kol kas nėra aiškumo ir ne, pramonė gali mums pasakyti. Kai kalbėjome apie apvartinių taršos leidimų sistemą prieš 3-4 metus, mes tikėjomės, kad e, CO2 tona kainuos maždaug 30 e, e, eurų, ne 16 ar 15. Bet dabar matome, kad vargu ar padidės iki 20 metų ženkliai CO2 emisijų kaina. Ir elektros gamintojai patys sako, kad reikia imtis veiksmų. Jie sako, jeigu padidinsime CO2 emisijų vertę ir e, numatysime, mažinsime e, nemokamų teršalų kiekį. Ir jeigu mes pakelsime e, tikslinį skaičių virš 1,74 procento, tai tada galbūt mes paskatinsime investicijas į naujas technologijas. E, gami, elektros gamintojai sako, kad to nereikia galbūt daryti dabar iš karto, bet reikia numatyti datą, iki kurios tai turėtų atsitikti. Gal pavyzdžiui po 20 metų, gal 25-aisiais, gal net 30-aisiais metais per ketvirtą etapą e, apivartinių taršos leidimų sistemas, bet uh, E, reikia apie tai paskelbti dabar, kad pramonė galėtų e, iš atitinkamai investuoti, bet mes turime keltis ambicingesnius tikslus. Ir dar, pirmininkė, pabaigai noriu pasakyti štai ką. Pasaulis keičiasi. E, mūsų ekonomika ir tai, kaip mes ją tvarkome, per ateinančius dešimtmečius pasikeis, kai kas iš to išloš, kai kas pralaimės, kai kurios bendrovės e, išloš, kai kurios ne. Bet jeigu mes daugiau neinvestuosime, jeigu nepasiūsime teisingų signalų ir nesukursime struktūros pramoniai, kad ji galėtų daryti investicijas, tai mes būsime tarp pralaimėtojų ir negalime e, leisti, kad taip atsitiktų. Ačiū. Uh, Ačiū. Kris už e, įžangą į labai, tikiuosi, gyvus debatus. Mano politinėje e, frakcijoje buvo daug norinčių tapti šešėlinės pranešėjais. Daugelis kolegų norėjo dirbti, kurdami e, šias gairias iki 2050 metų ir Linda taip pat e, pasiskelbė norinti dirbti kartu. O Krisas pabrėžė, kad tai tikriausiai yra pati svarbiau, pats svarbiausias pranešimas savo iniciatyva, kuriuos parlamentas dabar e, rengia. Gal e, tai nėra pats svarbiausias, tačiau daugiausia emocijų keliantis. Todėl, kad mes dabar priversti pažvelgti į 50 metų perspektyvą, o dažnai tokia ilgalaikė vizija mūsų politikoje nėra dažnas e, reiškinys. Dažniausiai galbūt parengiamas dešimties metų planas ir tai jau laikoma e, toli žvelgiančią strategiją. O dabar mes žvelgiame į kito šimtmečio pusę. Mano supratimu, toks požiūris yra reikalingas, todėl kad besikeičiančio pasaulio dinamika tapo itin greita ir norėdami pasiekti tuos iškilius tikslus, tai yra sumažinti e, klimato temperatūros kilimą dviemis e, laipsniais Celsijaus, e, reiškia naujus iššūkius ir mums. Turime atsižvelgti į augančią ekonomiką, augančią įvairių išteklių ir žaliavų poreikį. Reikia turėti omenyje ir didėjančią paklausą per ateinančius metus. Taigi, aš e, tik galiu pasveikinti tai, kad ES bei JAV beje taip pat turi 2050 metų viziją. Jau buvo kalbėta apie tai, kad paprastų elektrinių investavimo ciklai siekia 20-50 metų. Galbūt 2040 metais arba 2050 metais tos elektrinės vis dar veiks. Tačiau svarbu susitarti dėl aiškumo, kur politika kryps, kokie iššūkiai um, atsiras ir kaip reikia orientuotis e, žvelgiant į ateitį. Buvo aptartas e, Stern e, pranešimas ir tada kalbėjome apie tai, kad tas ankstyvas kurso ieškojimas apsimoka. Daug geriau orientacijos ar naujos krypties ieškoti anksčiau nei vėliau. Todėl 2020 e, metų strategija buvo esminis klausimas e, atsakant um, į naujus iššūkius ir į tai, ar mums tikrai pasiseks e, pažaboti klimato kaitą. Panagrinėjus komisijos dokumentą pamatysime, kad čia kalbama apie 3-4 svarbiausius sektorius, tai yra energetikos sektorių. E, yra siekiama, kad energetikos sektorius taptų beveik CO2 išlakų neišmetantis sektorius pramonė. Turi 83 procentais visų atvejų būti CO2 neišmetančią pramonę. E, anksčiau buvo kalbė, kalbėta apie mažesnius skaičius 74 procentus, e, o statybos sektorija CO2 išlakos turėtų sumažėti 90 procentų. Tai yra, e, pastatų pramonė turėtų tapti beveik CO2 neišmetančią sritimi. Transporto sektorija žinome, kad dizelinius variklius turės keisti e, vandenilio varikliais, elektrinės varikliais, galbūt kitais moderniais varikliais. O benzino variklių e, srityje taip pat atsiranda naujos alternatyvos. Tačiau buvo pasakyta, kad e, elektros gamybos srityje nebus visiškai atsisakyta brandolinės energijos. Taip pat e, dabar susidurime su anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijomis, kurias taip pat turime tinkamai panaudoti. Taigi mūsų laukia nauja revoliucija, kurioje aišku bus ir pralaimėtojų, ir laimėtojų. Atsiras tokių pramonės šakų, kurios tikriausiai dings, atsiras tokių, kurios išauks arba net naujai susikurs. Aš manau, kad mes turėtume pažiūrėti ir į kitą aspektą, atsakyti savo į klausimą, kaip politika turėtų rasti tinkamą pusiausvyrą, kad būtų kuo mažiau laiminčių ir kuo mažiau pralaiminčių. Todėl reikia pasitelkti tinkamas politikos priemonės, kurios leistų tinkamai kompensuoti ar stimuliuoti uh, E, esamas iniciatyvas, reikalingos naujos profesijos, specialybės, kvalifikacijos, kurių šiandien dar nėra. Europos socialiniam fondui čia tenka išskirtinė užduotis, todėl kad valstybė, valstybių narių įvairiuose regionuose turės būti panaudotos ir regionų plėtros fondų lėšos. Aišku, daugelis kentės pereinamojų laikotarpių, visų pirma todėl, kad tos naujos technologijos e, bus brangios ir energetinis skurdas taip pat tampa svarbia tema. Manau, kad Kalbant apie 2050 metų viziją, svarbu numatyti tarpinius žingsnius, tai yra galvoti apie 2030 ir 2040 metus. Dabar turime tam tikrą laikotarpį iki 2020 metų ir per tą laikotarpį turime priimti svarbius sprendimus susijusius su tolimesne ateitimi. Matau, kad Romana vieši mūsų posėdyje įtre yra atsakingas komitetas energetikos rytyje, ITRE ir ENVI dažnai turi bendradarbiauti ir taip pat turime atsakyti savo į klausimą, kokio tikslo sieksime 2030 metais mažindami CO2 išlakas ir didindami efektyvų energijos vartojimą. Noriu paminėti dar porą dalykų. Septintoji e, mokslinių tyrimų pagrindų programa turėtų būti peržiūrėta, yra daug spragų um, finansavimo atsinaujinančių energijos šaltinių projektų srityje, turime daugiau finansavimo skirti vėjo energijai um, ir kitoms energijos rušims. 7 eurai kainuoja energijos e, gavyba iš anglijas. Reikia numatyti atitinkamas paskatas, kad apsimokėtų gaminti, išgauti energiją ir iš atsinaujinančių šaltinių. Dėl anglijas nuotekio. E, tai jau dabar signalizuoja kai kurios pramonės e, šakos susiduriančios su problemomis. Jei pasaulio partneriai e, nebendradarbiauja anglės nuotėkio srityje, tai reikia numatyti kompensavimo mechanizmą, kad nuo to nenukentėtų mūsų pramonės Manau, kad šios temos yra svarbios temos ir matau, kad daug kas paprašė žodžio. Pirmiausia, Romanai Jordan Sisilį žodis, prašom. Hvala lepa, gospod predsednik. Tokrat imam malce. Ačiū suteiktą žodį. E, šį kartą mano vaidmuo šiek tiek kitoks kaip ir dėl rezoliucijos skirtos kovai su e, klimato kaita. Aš e, šešėlinė esu pranešėja ir pasakysiu, kad šis dokumentas yra labai svarbus. Aš įsivaizduoju viską štai kaip. Mums reikia aptarti šį klausimą, susitarti dėl to, kas turi būti po 2020 metų turime skirti daugiau laiko priemonėms e, taikytinoms po 20 metų ir neturėtume veltis dabar į detalės e, neturime skirti tam per daug savo energijos. Reikia pirmiausia sustatyti dėl pagrindinių gairių. Ir tai bus mūsų pagrindinis dokumentas, kurį galiausiai patvirtinsime, tikiuosi, kad jam bus pritarta. Kai kalbėsime apie kitas priemonės, tai ir galėsime tada sutarti, kaip e, pasiekti e, tų tikslų iki 20 metų. Manau, kad dokumentas komisijos yra labai savalaikis. Mūsų tikslas yra neleisti temperatūrai pakilti labiau kaip dviem laipsniais Celsius. E, Perimas prie žemų CO2 emisijų ekonomikos reiškia, kad reikia naujų technologijų, didžiulių investicijų ir dešimtmečių taikant stabilumo priemonės ir kitas priemonės. Ir mes turime užtikrinti tokį stabilumą, bet tam mums reikia bendrų e, labai tvirtų tikslų. Diskusijos dėl šio dokumento mano nuomonė, yra diskusijos ne apie tai, ar geri ar blogi tikslai jie yra nustatyti ir jų reikia siekti. bet klausiu savęs, kada reikės naujus tikslus nustatyti. Dabar sunku pasakyti, kas bus geras tikslas 30, 40 ar 50 metais. Tačiau tikslus reikės nustatyti, reikės, kad tie tikslai būtų taikomi tarptautiniu mastu ir manau, jog dokumento diskusija vyks pakankamai ilgai, kad mes galėtume atsižvelgti į tai, kas e, vyks e, gruodžio klimato kaitos konferencijoje. Norėčiau, kad emisijų klausimas būtų labai atidžiai išnagrinėtas, nes kol kas diskusijos apsiribojo tik tai gamybos mažinimu, išlakų mažinimu. Jeigu mes norime rimto požiūrio, tai reikia e, plačiau aptarti tai, kokias e, emisijas sukelia mūsų gyvenimo būdas. Reikia pasižiūrėti, kiek emisijų yra sukūriama. Tik tai tokiu būdu mes sulauksime pritarimo diskusijose tarptautiniu mastu. Ir mes turime galvoti, kaip sumažinti emisijas ir taip pat turime galvoti apie tai, e, koks yra anglies dioksido nutikimas tekėjimo ligmuo. Ir taip pat reikia pasižiūrėti į pramonę, energetikos sektorių, kaip į mūsų pašnekovus. Visos technologijos e, turi būti peržiūrėtos, e, reikia kai kur daug investicijų. Jeigu mm, nepakankamos jos, mes turime taip pat E, atlikti sektorių analizę. Pirminkė, jūs kalbėjote apie e, tai, manau, kad požiūris yra teisingas, mes turime iš tikrųjų pagalvoti, kaip šis požiūris gali būti pritaikytas tarptautiniu mastu. mes nesumažinsime e, emisijų, jeigu rimtai nežiūrėsime į technologijų plėtotę. Dėl to mums reikia investicijų, reikia pritarti e, inovacijoms. Taip pat turime mm, daugiau dėmesio skirti aštuntai mokslinio pagrindų programai. Komisija parems atitinkamą uh, dokumentą. Reikia galvoti apie 20 metus. Tai turi atitikti. Tai reikia žiūrėti, kad programa Horizon 2020 e, atitiktų mūsų visus veiksmus, taip paderinti tai su finansinė perspektyva. Dėl e, tarptautinio aspekto tai labai svarbu, jo nereikia pamiršti. tvari plėtra. Reikia kalbėti apie tris aspektus - socialinį aspektą, konkurencingumą ir aplinkosaugą. Ir tai reikia svarstyti tarptautiniu mastu. Kol kas e, kai kurie šie klausimai yra atviri. Aš juos kėliau pati, kai rengiau dokumentą, aš labai daug knygų perskaičiau. Žinau, kad yra daug finansinių priemonių. Ir manau, kad mums pavyks pasiekti savo tikslų kovos su klimato kaitas rytyje. E, reikia taip pat numatyti labai aiškę kainą už viską ir manau, kad komisija atliks labai gerą analizę. O dabar 80 procentų e, sumažinimas. Nežinau, kiek tai kainuos piliečiams. Turime užtikrinti technologinį neutralumą. Negalime E, kažkaip tai išskirti tam tikrų technologijų. Ir norėčiau pateikti klausimą komisijai. Kol kas tik tai sintezė buvo naudojama kaip e, galimas kelias e, naudo, gaminti energetiką iki 20 metų. Aš norėčiau paklausti, kaip komisija prie prie tam tikrų išvadų kai vertino brandolinę energetiką ir jos dalį energetikos mišinyje. Aš tebe manau, kad reikia mums daug dėmesio skirti atsinaujinančiai energijai ir energijos taupimui. Manau, kad pranešėjo pasiūlymas yra labai geras. Siūlau pasižiūrėti konkrečias priemonės, kaip sakiau pradžioje, manau, požiūris yra geras, bet neturėtume pernelyg veltis į detalės. Jeigu mes neprimsime mes e, tokio, koks pateiktas komisijos dokumento, nepriimame, nepritarėme jam, bet e, parlamento gairiams pritarėme. Manau, kad dokumentą galime laikyti tam tikrų spaudimo elementų, bet taip pat turime būti ir realistai. Tokios mano pradinės pastabos. Much, uh, Romana, Labai ačiū, Romana, už jūsų pasisakymą. Aš blogas pavyzdys jums buvau, dešimt minučių kalbėjau, tai dabar visi e, kalba panašiai o kiti galbūt kalbės po 6-5 minutės, o patys paskutiniai po 3 minutės. Aš aišku galėjau kalbėti trumpiau, e, tada 2020 pranešimui būtų skirta daugiau laiko. Jei mes e, paskaičiuotume, kiek jūs e, nuo ryto kalbėjote, na, kaip ten bebūtų, kalbėsiu kaip įmanoma trumpiau. That, that every... Visų pirma, pasakysiu, kad kiekvieną kartą, kai aptarinėjame gairės 2015-iesiems, tai daug kam atrodo, kad tai, dar labai, kad tai bus dar labai negreitai. <clears throat> Lygiai taip pat, kai kalbam apie 20, 2050-uosius, visi manome, kad tai dar labai negreitai ir kai kalbam apie visiškai ekonomikos perėjimą prie kitokios sistemos, tai netrodo labai jau didelis uždavinys. Tačiau nepamirškime, kad norint kažką pakeisti, reikia pradėti tai daryti jau rytoj, nes laikas tikrai netruks prabėgti. Džiugu, kad Kris Deivis taip pat tai pabrėžė savo dokumente. Šiek tiek kritikos Europos komisijos kelio gairiam Komisija teigia, jog reikia, kad tas perėjimas prie mažai anglės suvartojančios ekonomikos būtų mažai kainuojantis. Tačiau jei pasižiūrėtumėte į pagrindinius tikslus, kurie yra keliami, tai pamatysite, kad po 40 metų bus 30 procentų mažinimas o po to dar 40 procentų ir bendroji suma 80. Tačiau pirmas 40 procentų mažinimas siekiamas uh, per Taigi per du skirtingus laikotarpius yra bandoma pasiekti tokio paties sumažinimo ir tai yra neteisinga, todėl kad tai yra skirtingi reikalavimai ir beje skirtingi reikalavimai keliami ir skirtingiems sektoriams. Mes turėtumėm aiškiau šio klausimu dėstyti savo poziciją. Beje, nuo 90-ųjų iki 40-ųjų, jeigu taip jau dėstysim, kiek mažinti kiekvienais metais, tai bus kai kuriais metais, kad reikia mažinti po 10 procentų, kitais po 20. Mes kaip parlamentas turėtume pabrėžti sektorinio požiūrio taikymą. Kolega Deivis apie tai irgi kalbėjo. Tai yra pereinamasis laikotarpis ekonomikoje. Tai e, tuomet met Energetikos sektorius yra svarbiausias šiame kontekste. Jeigu šis sektorius drastiškai neperės prie atsinaujinančių energijos šaltinių, tai kiti sektoriai tikrai neturėtų per daug ir skubėti, nes daug kas priklauso būtent nuo energetikos sektoriaus. Ir turime aiškiai pabrėžti, kad šis sektorius pirmas turi žengti tuos svarbius žingsnius. Kitas dalykas, mes kalbam apie mažai anglijas, tačiau ką tai reiškia? mes kalbam apie visai kitus dalykus. Atsinaujantis energijos šaltiniai viena vertus, toliau pereinamas laikotarpis dėl dujų tai yra kitas dalykas. Ir trečia, visai kita yra energetika, kur visiškai priklauso nuo dujų anglies arba yra branduolinė. Tai yra skirtingi energetikos sektoriai, skirtingos kryptys ir Jei norime kažką pakeisti, reikia pradėti keisti jau dabar ir negalima ir toliau taikyti įprastinės praktikos, o vėliau tiesiog manyti, kad galime pritaikyti anglės surinkimų ir saugojimo principą ir viskas bus gerai. Tačiau dar noriu pabrėžti, kad labai svarbu yra veiksmingumas. Tai rodo visos studijos, visi tyrimai. Žinau, kad ponia Jordan prašo dar daugiau tyrimų, tačiau daug tyrimų ir studijų jau atlikta. Uh, Ir jų visų rezultatai aiškiai rodo, kad jei norime žengti tam tikrą žingsnį ir išleisti kiek galima mažiau, turime užtikrinti veiksmingą energijos panaudojimą. Kuo mažiau energijos išvaistysime, tuo mažiau jos reikės pakeisti, tuo mažiau reikės importuoti jos iš už ES ribų Ir tai yra tas esminis elementas, kurime, kurį mes turime pabrėžti. Ir tikrai džiaugiuosi tuo, ką sakė kolega Lyzė, jis irgi kalbėjo apie panašius dalykus ir apie tai, kad šios klausimus turi na, aptarinėti kartu su įtrio komitetu. Toliau kitas svarbus dalykas. Veiksmai, kurių turime imtis nedelsiant. Visi sutarėme dėl tų ilgalaikių tikslų, tačiau akivaizdu, kad reikia imtis kažkokių veiksmų ir nedelsiant, turime pereiti prie tos žaliosios ekonomikos. Žinau, kad ne visiems toks terminas patinka, bet galime ją vadinti ateities ekonomika, atsinaujinančių šaltinių ekonomika ir taip toliau. Tad reikia aikiškių akivaizdžių veiksmų. Visų pirma, reikia to pereimo energetikos rytyje, Antra, investicijų transporto sektoriui, nes e, šis sektorius tikrai bus problematiškas. Ir trečia, būtina užtikrinti skatinamasias kainų priemonės ir kainodarą. E, reikia skatinti įmonės info, investuoti naujas technologijas, o ne pirkti pigius CO2 kreditus. Taip pat reikia e, paspartinti mūsų diskusijas dėl dabartinės ETS ir taip pat reikia um, vėlgi atnaujinti mūsų diskusijas dėl ETS kreditų, dėl tų leidimų pardavimo, dėl to, kiek jų turi būti nemokami, kiek mokami ir taip toliau. Kai matote, bėgant laikui vis daugiau žmonių suvokia, kad reikia geros kainodaros, gerų kainų. Ir Shell pavyzdžiui, kompanija jau kelia klausimus dėl tų leidimų apivartinių, dėl kainų, prašo tam tikrų lengvatų, tad tikrai šis klausimas darosi vis aktualesnis, reikia jį aptarti. Ir tikėkime, kad kitų metų pradžioje kolegos Deivis dokumentui bus pritarta. Ačiū. Jūs tikrai buvote pirmtakas šioj srity, paruošėt kelią bendram sutarimui. Pone Debun. Ačiū. Taip pat pritariu tam, kas buvo sakyta dėl pereinamojo laikotarpio priemonių ir tikslų. Ir jeigu jau imsimės tokių veiksmų tikslam įgyvendinti, tai jie turi būti praktiški, įgyvendinami ir Neužtenka vien tik susitarti iš anksto, bet nieko nedaryti. Toliau visą tai, kas jau buvo sakyta apie tikslus, net ir 20, 20 strategijos kontekste, manau, mes negalime nukrypti nuo 30 procentų tikslo. Tai sakėme jau ir anksčiau ir galiu dar pabrėžti, 25 procentai yra dabar numatyti kelio gairėse, tačiau labai svarbu tai, ką sakė Džolainen ir kiti, tai yra, kad pramonė turi žinoti, kas mūsų laukia. Reikia taip pat pabrėžti, kad kalbam apie praktinius žingsnius tiek vidutinio laikotarpio, tiek ilgalaikį perspektyvoje, reikia iškumo pramoniai, įmonėms. Tuomet bus daromi veiksmai ES viduje. Ir man svarbiausia yra galbūt ne konkurencingumo problemos, tai yra ar mes galime sauliaisti imtis tų priemonių. Ne, klausimas turėtų būti keliamas kitaip, ar mes galime sauliaisti nesiimti jokių veiksmų, ar galime leisti kitiems tapti lyderiai šioje srityje ir pralaimėti šitoj technologijų kovoj. Taip pat būtina kalbėti ne tik apie inovacijas ir investicijas į inovacijas, tačiau taip pat reikia aptarti ir teigiamas pasiekmes tų veiksmų, kurių galime imtis. Net ir tam tikri vienašaliai žingsniai, nesant tarptautinio susidarimo, gali duoti gerų rezultatų. Aš e, savo rinkiminėje apygardoje mačiau tokių pavyzdžių, pavyzdžiui, laivų statykla, kurioje kiekvienais metais mažėjo užsakymų, buvo atleidžiama vis daugiau žmonių ir ši statykla pati nusprendė tiesiog pereiti prie atsinaunančių energijos šaltinių, pradėti dirbti su e, jūros bangų generuojama energija ir taip toliau. Ir tai buvo labai geras žingsnis. Aišku, tai yra tik tai vienas iš pavyzdžių. Yra tokių, kurie laimi šiuo atveju, yra tokių, kurie pralaimi. Tačiau reikia imtis kažkokių veiksmų, reikia kažką keisti ir tie pokyčiai gali būti naudingi. Akivaizdu, kad mūsų energetikos sektoriu reikia iškių signalų, mes juos turime siūsti. Mano nuomonė, brandolinė energetika nėra atsinaujinanti ir aš a, e, tikrai nepritariu tiem, kas taip sako. Taip pat pritariu tam, kas buvo sakyta apie energijos veiksmingą panaudojimą. Taip, reikia tai nuolat akcentuoti, E, nes toks veiksmingumas ypatingai svarbus, jeigu mes norime pasiekti savo tikslų. Ir man atrodo, kad net neapsimoka kalbėti apie kelio gairias, jeigu juose nėra atskirų punktų, kuriuose pabrėžiamas veiksmingas energijos panaudojimas. Veiksmai, kurių turime imtis nedelsiant, taip, jie yra labai svarbus. Paminėsiu vieną iš jų. Tai yra investicijos į transporto sektorių. Šis sektorius ypatingai svarbus ir mes privalome jį akcentuoti, akcentuoti šį investicijų poreikį, reikia taip pat ir mokslinių tyrimų šioje srityje. Ir dar viena pastaba. Suprantu tai, kas buvo sakyta iki šiol, kad mums reikia tam tikro dokumento, darbinio dokumentų ir kad parlamentas turi pareikšti savo nuomonę dėl vizijos, ateities vizijos. Tačiau reikia dar daugiau. Reikėtų akcentuoti ir pabrėžti konkrečius veiksmus, kuriuos mes norime matyti projekte, pranešimo projekte. Norime, kad būtų tikslai nurodyti, kad būtų kalbama apie veiksmingą energetiką ir energijos panaudojimą. Taip pat e, reikia kalbėti ir apie tai, jog pereinamasis laikotarpis ir priemonės turi būti novatoriškos, taip pat užtikrinamos e, tinkamom investicijom ir kad būtina siūsti tinkamą signalą pramonė apie tai, kad bus pokyčių ir kad tie pokyčiai bus jiems naudingi, o ne grėsmingi. Ačiū, Restorosi. Sì, grazie Presidente. Beh, innanzitutto. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia žaliesiems ir kolegai Eichhout pasakyti, kad. Na, tiesa, tačiau e, ne viskas pavyks. Uh, Čia e, galbūt yra tik tai vandens buteliukas e, su CO2, jau čia prasideda CO2 išlakos. E, tačiau grįžkime prie darbo dokumento. Jau nuo 90-mečio skambinama pavojaus varpais. Ir jau tuo met 90-mečio pradžioje buvo pradėta kalbėti apie klimato atšilimą, apie tai, kad vandens lygis pasaulyje pakils, atmosfera atšils. Buvo išspausinta daug straipsnių laikraščiuose, tačiau iš esmės niekas nepasikeitė. Manau, kad Kalbant apie patį dar darbo dokumento, aš daugam prieštarauju, kad klimatas keičiasi, tai yra tiesa, tačiau ar daug ką reikš, jei mes laikysimės tam tikros strategijos, o kitos pasaulio šalis to nedarys, nes atmosferos tarša yra pasaulinio masto reiškinys. Arba jeigu mes e, e, eksportuosime e, apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą į Kiniją, tai taip pat nieko nepriduos. Mes turėtume į šį reiškinį įtraukti visas teršiančias valstybės, kad jos tenktųsi sumažinti savo išlakų kiekį, arba turėtume atrasti savie drąsos, apmokestinti e, išlakas, įvesti tam tikrą muitų sistemą, nes priešingų atveju meluosime patys savo. Jei mes e, įsivaizduosime, kad mūsų strategijos padės e, klimatui, tai nėra tiesa. Apgausime save. Čia kalbama apie uh, Havajų Mauna Lao observatorijos duomenis. Galbūt reikėtų patikrinti uh, E, ar kartais ten nebuvo taip, kad išsiveržė ugnikalniai aplinkui, o vėjai per mėnesį atnešė tuos e, vulkano debesis ir todėl buvo fiksuoti dideli išlakų kiekiai. Aš nesakau, kad taip iš tikrųjų buvo. Gal taip ir nebuvo, tačiau reikia patikrinti įvairias e, teorijas. O kalbant apie 2050 metų tikslą išlaką sumažinti 80 procentų, tai yra tikra utopija. E, reikalingos didelės mokslinės investicijos, reikalingas tinkamas mokslo tyrimų finansavimas. Tik tokiu būdu mums pavyks išplėtoti e, aplinkos nešteršiančias e, energijos e, gavybos technologijas. Tačiau jau dabar turėtume pradėti apie tai kalbėti. O dabar ES yra krizėje ir kalbėti apie realų anglės dioksido išlakų sumažinimą 80 procentų iki 50 metų yra tikrai utopija. Daug kas galbūt e, pasakys, kad neverta investuoti ES, kad reikia investicijų srautą nukreipti į trečiasias e, šalis. Manau, kad e, būtent politikai tokių drastiškų žingsnių neturėtų imtis, numatydami tokius drastiškus neįgyvendinamus tikslus. Juo labiau, kad neigiamas poveikis galimas ir automobilių gamybos pramoniai visose laikraščiuose pateikiama statistinė informacija apie tai, kad mažėja um, automobilių pardavimo skaičiai. Negalime teikti, kad mūsų strategija tiesiog neveikia automobilių pramonės. Gal jūs neskaitote ekonomikos kilčių laikraščiuose? Uh, Jei to nedarote, tai tikriausiai nežinote, kad ES automobilių pramonė atsiradusi ypatingoje krizėje, kai kurios įmonės net priverstos užsidaryti arba perkelti savo verslą į kitas e, pasaulio šalis, arba jos taip jau padarė. Manau, kad ES tiksliau teigiama, kad ES turėtų autonomiškai mažinti anglės dioksido išlakas, nepriklausomai nuo to, ar yra e, susitarimų tartautinėme lygmenyje ar ne. Na tai jau tikrai negali būti tiesa, todėl kad tai yra politiškos inspiracijos e, visiškai nepritaikytinas realybėje dokumentas. Ačiū, ponia Rosi už jūsų labai aišku pareiškimą, už jūsų tiesas. Mario Perilio, Holger Kramer turi ketvirtą valandą išeiti iš mūsų posėdžio, todėl pirmiausia jam suteiksiu žodį, Holgeri, jums žodis, o po to jums. Ačiū už tai, kad suteikėte man kiek anksčiau žodinį tai turėjo būti padaryta. Mes dabar kalbame apie darbo dokumentą ir būtų protinga, kad tie debatai būtų esminiai. Manau, kad atėjo laikas kalbėti be emocijų ir be ideologinio atspalvio. Tikriausiai žinote, kad aš pats esu iš e, rytų Vokietijos, ten užaugau ir kai ta šalis sužlugo, visus buvo apėmęs didelis skepticizmas bet kokių politinių planų atžvilgių. Kodėl? Todėl, kad likščiol, liktol tie planai nuolat žlugdavo, prasikeisdavo tarsi su realybe. Buvo toks planas, jis tikrai nuskambės keistai, bet jis buvo realus. Taigi buvo tas didysis e, socialistinis planas išplėsti Sovietų sąjungą. Buvo tikimasi, kad e, bus e, išsklaidomos anglies dulkės Sibire. Tačiau tas planas neveikė tiesiog. Uh, Dar šeštajame dešimtmetyje pirmininkas tikriausiai prisimins, nes e, tai susiję ir su jo partija, buvo pasirašyta susitarimas su Adenaueriu ir Viliu Brantu. Buvo susitarta, kad didžioji dalis energijos bus pagaminta e, iš at atominėse elektrinėse. Tačiau jūs žinote, kas e, koks dabar to rezultatas. Bandoma atsisakyti atominės energetikos. Taigi, jei rengiami planai 50-mečio planai, tai yra niekas kitas, tik politiniai pareiškimai. Nes mes neįsivaizduojame tos aplinkos, kuri bus po 50, pro, po 50 metų. Uh, Prieš 60 metų niekas neįsivaizdavo, kad bus mobiliai telefonai, internetas, atsinaujinantis energijos šaltiniai. Taigi aš norėčiau įspėti jūs, nekalbėkime apie vizijas, e, kurios tikriausiai ištiks panašus likimas kaip ir štazi vizijų. Nenorėdamas pavokti iš jūsų per daug laiko, noriu pateikti keletą pastabų, reaguodamas į Kriso Deivis pranešimą. Manau, kad dabar atėjo laikas savęs pasiklausti, ar mes tikrai turime pakankamai žinių, kodėl keičiasi klimatas. Jau metų metus klimato kaitos komisija susirinkusi debatuoja ieškodama atsakymų. Manau, kad protinga būtų paklausti, tik paklausti, ar tai, kuo jie užsieima, yra objektyvusis mokslas. Daugelis toje klimato kaitos komisijoje e, galbūt e, nepritarė bendrai komisijos pozicijai. Aš nežinau, pavyzdžiui, ar ten e, pasitelkiamos kolegų peržiūros. Yra daug mokslininkų, kurių pozicija visai kitokia. Krisas Deivis kalba apie jungtinės karalystės Hedlais e, centrą ir jo teikiamas teikiamos e, duomenys apie e, tai, kad temperatūra pakils 3-5 e, laipsniais Celsijaus. Manau, kad galima apie daugą kalbėti, apie ypatingas sąlygas, apie gamtos kataklizmas. Aš noriu cituoti vokiečių mokslininką Hansą Ceus, kuris teigia, kad jį stebina kai kurių jo kolegų politinis siekimas renkti ataskaitas ir neaišku, ar tos mokslinės prognozijas iš ties yra mokslinės ar tik politinės. Panašu, kad dabar mes tik bėgame paskui ir dabar yra jau pakankamai mokslinių teiginių, kurie rodo, kad iš tikrųjų tai mes iš nežinome nieko. Dar viena pastaba. Turime pripažinti, kad visas pasaulis nepritaria e, mūsų strategijai. Tikrai neturime jokių galimybių pasiekti, kad tarptautinė, tarptautinė neme lygmenyje būtų pasirašyti tarptautiniai susitarimai ir prisimti įsipareigojimai. Ar nereikėtų ieškoti kitos strategijos, tokios strategijos, kuri numatytų privalomus įsipareigojimus e, vyriausybėms. Taip pat turėtume kurti tokias strategijas, kurios leistų prisitaikyti prie neišvengiamų klimato kaitos požymių. Lenė. Ačiū. Jums buvo suteiktos dvi papildomos e, minutės. Mes išgirdome, kokia yra Holgerio Kramerio pozicija, o dabar perėsime prie įtre pranešėjo Mario Periljo. Grazie, prezidente. Ringrazio. Dėkui, pirmininkė. Kolegai Deiviui De, e, Krisui Deivisui noriu padėkoti už jo e, pasiūlymus, už jo kritinės mintis. E, priemonių plano tikslai, poveikis Europos socialiniai sričiai, ekonomikai, aplinkosaukai. Krisas Deivisas pateikė labai nemažai pasiūlymų. Ir manau, kad diskusijos bus gana sudėtingos. Priemonių plano rengimas, siekis sujungti daugelį aspektų, kurie svarbus jums ir įtrei, mums reikia konsensuso iki plenarinės sesijos kuris svarstys šį klausimą. Mes jau nagrinėjame mm, priemonių planą kurį laiką, e, žiūrėjome į tarptautinės klimato taikos komisijos rekomendacijas ir reikia ieškoti e, sąryšio ta, ir, ir kalbėti apie tą sąryšį tarp CO2 išlakų ir temperatūros kilimo. E, mes kalbame apie ekonomiką, kuri būtų pagrįsta žiemomis emisijomis, tada mes e, apribosime klimato šilimą iki mažiau kaip 2 procentų. Tai reiškia, kad mums reikės labai drastiškai sumažinti išmetalus. Kaip sakė Krisas Deivis, turime veiksmingai dirbti ir imtis priemonių kaip galima greičiau. Ir mes turime labai nuosekliai parengti savo požiūrį. Būkime realistai ir suvokime, ką galime padaryti. Reikia elgtis taip, kad galvotume ne tik apie ekonomiką, bet ir apie visą ūkį ir darbo vietas. Mes turime labai daug kelių išbandyti, uh, bet reikia juos ištyrinėti, kadangi vieno kokio nors kelio atskiro nepakaks, siekiant stipriai sumažinti CO2 išlakas ir užtikrinti ekonomikos stiprumą. Turime galvoti apie reikalavimus energetinis efektyvumas, taupimas, reikia pasitelkti mokslinius tyrimus ir plėtrą. Dar vienas dalykas - klimato kaitos stebėsena. Tai yra tam tikra viešoji prekia. Turime tą daryti ir galvoti, kaip sumažinti poveikį. Reikia derinti veiksmus, nes kitaip nepasieksime rezultatų. ES daugiau tik kaip 10 procentų visų išmetalų sukuria, bet mes turėtume būti uh, lyderiai turime pagalvoti, kaip patraukti kitas šalis į mūsų pusę ir skatinti jas mažinti išmetaus. Esminės svarbos dalykas yra užsitikrinti maž, mažų, mažo išmetalų kiekio vartojimo modelį iki 20 metų turėtume sukurti veiksmingas sistemas, daugiau pasikliauti atsinaujinančiais energijos šaltiniais, tikslingumo e, analizę reikėtų atlikti. Mūsų artimiausias tikslas turėtų būti susijęs su 20 procentų e, energijos taupimo, kaip žinia, tai numatyta dokumentuose ES, bet bus tą sunku patvirtinti. E, kitas klausimas e, - energetinis pastatų efektyvumas. Reikia pagalvoti, kaip investicijoms sukurti, reikia sukurti palankesnę aplinką toms investicijoms, kurios būtų skirtos naujų technologijų plėtoti. Ačiū už įtres nuomonę. Dabar tęsėme e, Dan Jorgensen. Dėkui pirmininkė. Dėkui Krisai už puikų darbinį dokumentą. E, daugelį šalių pasaulyje veikia mokslo akademijos. Tačiau ir niekas neabejoja, kad pasireiškia šiltnam efektas E, klimato šilimas, klimato kaita, kad vyksta ir kad tai yra susijęs su žmogaus veikla. Turbūt nebėra jokios prasmės kalbėti, ar problemos kyla dėl žmogaus e, veiklos ar ne. 98 procentai mokslininkų taip mano. Jeigu e, kam nors iš mūsų skauda krūtinės plotą, e, tai reikia nuoti pas gydytoje ir tada gydytojas išrašo vaistų, bet kartais noris antros nuomonės, trečios. Bet jeigu pas šimtą gydytoją nueisi, tai gal tas ir pasakys, nežinau, ar iš tikrųjų tau iškilus yra tokia problema. Bet iš tikrųjų juokingas būtų toks požiūris. Tačiau netgi šiame komitete, ne tik parlamente, yra nemažai kolegų, kurie vėl ir vėl kelia šį klausimą. Todėl noriu pasakyti, galbūt e, pabandykime dėl ko kito susitarti. E, man atrodo, kad netgi manote, kad klimato kaitą kūrė ne žmogus, bet vis tiek tai vyksta ir vis tiek kasnio kūro kainos auks. Pasižiūrėkime į naftą. E, jeigu e, Kinija toliau auks kaip dabar, iki 10 procentų per metus, tai pagal paskaičiavimus 2030 metais e, Kinija kasdien naudos 99 milijonus barelių naftos šiandieną naudoja 84, visas pasaulis naudoja 84 barelius per dieną. Tai įsivaizduokite, koks, kokia bus kaina naftos ir kitų išteklių. Taigi ne, net jeigu nesu, nesakote, kad tai yra aplinkosauginė problema, pagalvokite, kas konkurencingiausias bus ateityje. Ir mes visi sutarime, kad turėtume ateityje tapti konkurencingiausių regionų pasaulyje. Tai apie tai galvokite. Vakar buvo patvirtinta vyriausybė Danijoje buvo pateikta programa. Dabar vyriausybė naujoji yra įsipareigojusi mažinti CO2 emisijas 40 procentų iki 20 metų. Pusė visos elektros 20 metais bus pagaminta vėjo jėgainėse, 2035 metais 100 procentų visos elektros ir šilumos bus gaminama atsinaujinančių šaltinių. 2050 metais 100 e, procentų neutralumas bus pasiektas. Nežinau, e, kaip tai bus padaryta, bet bus po keleto mėnesių patvirtintas įstatymas ir aš tikiuosi, kad kitos šalis panašiai elgsis ir kad mes ES mastų patvirtinsime teisės aktus. Geros naujienos iš Kopenhagos, sako pirmininkas, tai yra gerai. Turėjome blogų naujienų anksčiau iš Kopenhagos, dabar jau geros jos. E, taigi pasidžiaugime bent jau šiomis. Dabar e, Karl Heinz Florence. Mane taip pat labai džiugina geros žinios iš mūsų kaimynių. Todėl, kad būtent šiuo atveju ne visą laiką sulaukėme gerų žinių. Todėl aš manau, kad dar kartą turime labai intensyviai panagrinėti, ką mes esame susitarę ir ką konkrečiai įgyvendiname. Čia dar esame didelės atskirties. Todėl aš nepriklausau prie tų, kurie tiesiog mėtosi tušiais skaičiais. Nepaisant to, Aišku, nuomonės gali išsiskirti, tačiau aš manau, kad skaičiai yra reikalingi, tačiau reikalingi ir konkretūs terminai. Todėl, kad e, jei kas nors nori ilgalaikėje perspektyvoje kurti strategijas, tai turi turėti tam tikrus statistinius duomenis, o priešingų atveju jokios investicijos yra neįmanomas. Todėl ta ilgalaikė perspektyva yra reikalinga. Elektrinė, e, kuri e, kūrenama dujomis 40 metų galbūt dar ir veiks, tačiau yra reikalingi skaičiai. Kolega Krameris e, kalbėjo apie daugą, aš turiu pasakyti, kad savo komitete aš taip pat buvau pranešėjęs Ir e, kartais e, susidarydavo tokį įspūdį, kad tie, kas e, pasisako prieš klimato kaitą, tampa labai populiarūs jiems daug paprasčiau, daug paprasčiau yra pasakyti, kad klimatas dabar nesikeičia. Mes jau dabar turime mažo anglės dioksido kiekio technologijas pramonėje. Ir atsiveria naujos galimybės investuoti, tačiau problema yra ta, kad tos galimybės šiaip savaime nesusikuria, jas reikia, jomis reikia pasinaudoti. Krisai, tu labai teisingai pastebėjai, kad reikalingas saugumas planuojant, reikia siūsti tinkamus signalus pramoniai. Būtent tai pramoniai reikalingi tie signalai. Aš e, esu iš šalies, kurioje priimami elementarų sprendimai. Tačiau kad tie sprendimai būtų įgyvendinti, e, mažinant biurokratinę naštą, va čia yra pati didžiausia užduotis ir jos turime nepamiršti ateinančiais 50 metų. Daug kas yra denaturuojama, reratu, renaturuojama teigiant, kad protingiau yra gauti energiją iš vandens jėgainių. Turime greitinti inovacijas, daugiau investuoti. Krisas kalbėjo apie tai, kad ateityje joks pranešimas klimato tema neturėtų sužlugti. Jis tikriausiai turėjo omenyje Eichhout pranešimą, kurį aš labai vertinu. Mūsų komitete yra matoma tendencija ieškoti partnerių, bandant pasiekti bendrų tikslų. Aš manau, kad tas tikslas e, e, galėtų būti nebūtinai 20 procentų, gali būti 30 procentų, tačiau vien tos žalios idėjos nėra geros. Turime pagalvoti apie galimą teigiamą rezultatą. Taip, tas, ta, e, ta žalioji riterija, aišku, yra labai svarbus aspektas, kažin kaip būtų ten su juodoja, juodaja riterija. Ačiū pirmininkė. tiesa, kaip sakė ponas Florins, mes dažnai akcentuojame tą žalėje diskusijų dalį, tačiau pamirštame, kad reikia ir racionalumo, reikia neleisti susilpninti sprendimų, kurie priimami komisijoje, taip pat atsižvelgti tai, kas daroma taryboje, reikia remtis logiką. Tad aš esu iš esmės už logiką, o ne vien už ekologiją. Tad ką galime sutaupyti, kiek galime sutaupyti ir išlošti. Duomenys rodo, kad iki 2009-aisiais ES emisijos buvo 7,3 procentais mažesnės nei 1999-aisiais. O nuo 2020 dujų. Tiksliau, 2020-aisiais mums pavyks turbūt sutaupyti tiek, kiek esame nusimatę, taigi reikia ir toliau siekti šio tikslo. Pritariu tam, tiksliau sveikinu tam, ką sakė Jurgensen, galėtumėm siekti ir 40 procentų. Ir bet koks kitas tikslas iki 2030-ųjų galėtų būti gal šiek tiek per žemas. Pritariu komisijos pasiūlytom gairiam ir manau, kad mes mažų mažiausiai turime jom pritarti. Tikslas turėtų būti sutaupyti 270 milijonų eurų kiekvienais metais. Bet taip pat galime stupyti ir dėl energijos importo, mažiau importuoti kūro. Tai leis sutaupyti 170 iki 320 milijardų eurų. Aišku, nepamirškime ir kainų kilimo scenarijaus, jį reikės išvelgti. Tad iš esmės sutaupysime turbūt daug daugiau nei išleisime šiam gairiam. Sukursime pusantro milijono darbo vietų ir sutaupysime ne tik iš energijos importo, bet ir kitose srityse. 17 milijardų eurų kasmet 2030 ir 38 milijardai eurų kasmet 2050 metais mes gausime dėl oro kokybės pagerinimo. Taigi, ką reikia daryti? Reikia didinti investicijas ir 1,5 procentais padidinę investicijas, užtikrinsime tą santykį su BVP, kuris bus mažesnis 20 procentų. 40 procentų bus e, skirtumas su Kinija, 60 e, su Indija. Kaip sakė kai kurie kolegos, mes būtent tai ir turime daryti, jeigu nenorime likti už nugaryje. Turime imtis konkrečių veiksmų ir turime aktyviai veikti, jeigu nenorime eksportuoti savo pramonės ir perkelinėti kitas šalis. Ačiū Kritonai. Kolega Zieber. Ačiū, ponė pirmininkė. Intelektiniu požiūriu tai gali būti iššūkis, iššūkis kurti 50 metų politiką, tačiau turime turėti omenyje, kad mes nekvesenuojame klimato kaitos fakto. E, taip pat nediskutuojama apie tai, e, ar prasminga būtų um, renkti tokį dokumentą ir tikėtis, e, kad tam tikri reiškiniai tikrai įvyks. Čia numatomi tame dokumente. Um, žmogiškoji pažanga e, vyksta e, priklausomai nuo daugelio faktorių ir, aišku, turime veikti ir politiką. Vėliausiai nuo kvantinės e, fizikos laikų supratome, kad fizika duoda daug atsakymų. Einšteinas savo laiku pareiškė, kad um, Dievas kauliukų nemeta. E, turime. Um, prisiminti kvantus, kurie įrodė priešingybę. Taigi turime galvoti apie labai sudėtingą sistemą ir turime pažiūrėti, e, kur mes esame toje bendroje sistemoje kas būtų, jei šioje patalpoje, arba kitaip tariant, kas būtų pagalvojęs 8, 9, 10 metyje, kad e, sužlugs ta e, geležinė uždanga. Vokietijoje vakar minėjome Vokietijos vienybės dieną. Prieš kelis dešimtmečius ta diena būtų buvusi neįsivaizduojama. O techninės e, evoliucijos, pirmininkė, ir jūs apie tai kalbėjote, jos yra tiesiog neprognozuojamos. Tai yra relativumo teorijai paklūstantis dalykai. Ir interneto pasaulio taip pat niekas neprognozavo. E, niekas nesitikėjo, kad elektros e, energija bus išgaunama. E, taigi turime uh, būti kuklesni ir pasvarstyti, ką realiai galime padaryti ir ko neįmanoma padaryti, ką turėtume padaryti, tai parengti tokį dokumentą, kuris atsakytų į klausimą, kur mes dabar esame. Manau, kad tai turėtų būti įmanoma užduotis. E, esame vienintelis kontinentas pasaulyje, e, kuris e, įvedė anglies dioksido išlaikų apmokestinimą. Krisas Deivis baiminasi, kad kai kurios valstybės tiesiog pabėgs nuo tos idėjos ir mes liksime vieni. Manau, kad e, tas CO2 išlakų apmokestinimas arba padės mūsų pažangai, arba kaip tik ją blokuos. Manau, kad turime patikrinti kai kurių teiginių tikrumą, e, turime galvoti apie linijinę pažangą iki 2050 metų. Bas Eichhout apie tai kalbėjo. E, atvirai tariant, tai yra labai um, nuotikinga užduotis. Hermenas Hese savo laiku rašė apie tai, kad kuriama politika ir pirmiausia, kuriant politiką svarbiausia netitrūkti nuo realybės. Jei mes numatysime, kad iki 50 metų 90 procentų sumažinsime CO2 išlakas, tai turime ir kitus įsipareigojimus numatyti. Tačiau ar jie bus įmanomi? Ačiū. Turiu uh, Jums papasakoti vieną anegdotą. Buvo čia kalbama apie 40 metų, kuriuos reikia numatyti. Liepos mėnesį e, aš e, atidariau Vokietijos gamtos mokslų akademijoje parodą apie dinozaurus. Direktorius e, pasakė, kad prieš 150 milijonų metų tie dideli gigantiniai dinozaurai gyveno. Tas vidutinis dinozauras yra mums artimesnis e, nei uh, e, didy, didelis. Ir tas vidutinis gyveno prieš 67 milijonus metų. Aš sakiau, kad mūsų pramonės uh, epocha yra 200 metų e, senumo ir panašu, kad ta pramonė, pramonė e, sunaikins tai, kas gyvavo milijonus metų. Reikia įsivaizduoti tai, kad tas keturiasdešimtmetis yra niekas palyginus su tuo, kas vyksta pasaulyje. Manau, kad mūsų galvos yra per mažos, kad suvoktų, kas gali atsitikti per 200 metų. Todėl tas 50 metų matymas, ta perspektyva e, yra sudėtinga. Ir jei žmogus kita vertus nematys tos perspektyvos, tai e, daug kas bus neįmanoma. Deja, aš turiu e, baigti sudaryti kalbėtojų sąrašą, nes kit mus laikas lenkia. Ana Rosbach ir kalbėkite neilgiau nei tris minutės. Tja, tak formand. Det er lidt ondt, når alle har haft en masse tid til at udtale sig, men jeg skal prøve at være... Dėkui, pirmininkė, iš tikrųjų, kiti galėjo kalbėti kiek nori, bet trumpai pabandysiu. Dėkuoju Krisui Deivisui. Matome, kad dabar egzistuoja daug skirtumų net Europos Sąjungoje. Atrodo, 2050 metai yra labai toli, tačiau vizijos, ateities vizijos kai kurioms valstybėms narėms e, atrodo toks nelabai priimtinas dalykas ateinantiems 40 metų. Mes norime, kad po 9 metų 20 procentų e, visų energijos išteklių būtų atsinaujinantis ištekliai. Bet nepamirškime, kad egzistuoja energetikos monopoliai. Pavyzdžiui, Danijoje vienas toks veikia Don ir mes, kol tuos monopolius laikysime, neleisime plėtotis naujoms energetikos rūšims. Ir neleisime atlikti rimtų tikrų tyrimų energetikos srityje. Taigi, užuot darydami daugybę dalykų ir galvodami, ką galėtume padaryti tam tikromis aplinkybėmis, galbūt turėtume kreipti daugiau dėmesio ir sutelkti priemonės į mokslinius tyrimus e, energetikos srityje. Turime jau vėjo jėgainės, saulės energiją naudojame Danijoje išplėtota vėjų jėgainės. Ir taip pat pagalvokime, kiek mes atliekų pagaminame Europos Sąjungoje. Ir tai reikėtų panaudoti. Taigi, pirmininkė, tiek ir aš kalbėjau tik dvi minutės. Pavyzdinė kalbėtoja. Labai gerai. kitas kalbėtojas. Dėkoju. Pirmininkė, kolegos, noriu padėkoti ir Krisui Deivisui už parengtą dokumentą, jam pritariu. Dabar mes turime pasirinkti savo poziciją ir turime galvoti, kaip rimta e, reakcija pateikti ES į klimato kaitą. E, mes turime būti pasauliniai lyderiai kovodami su klimato kaita. Mes e, neturime tikriausiai laukti, kol e, pramonės valstybės susitars dėl saistančių e, įvairių tikslų. Mes turime patys veikti. Matome, kad tikrai klimato kaita vyksta, e, tirpsta ledynai Arktyje ir vis tik tai yra žmonių, kurie tuo netiki. Strasbūre vyko e, neseniai susitikimas, net kolega e, girdėjau kalbantį apie tai, kad nėra klimato kaitos ir pateikiami gana tokie keisti argumentai mintim savo pagrysti. Jeigu Europa nieko nedarys šios, šioje srityje, tai mes paskui E, atsiliksime nuo kylančios ekonomikos valstybių, pavyzdžiui, jos už mus greičiau išplėtos saulės energijos technologijas. E, pasaulinis atšilimas sumažins e, mūsų derlių. Taip pat ir kitas poveikis pasireikš. Bioįvairovė nukentės, migruojantis paukščiai, taip pat išnyks daugelis gyvūnų rūšių labai pakenks e, laukiniams gyvūnams, e, bet taip pat ir mm, e, galvijams, gyvūnams auginamiems žemės ūkija taip pat kyla grėsmė, jūrų kokybė pablogės. Ir taip pat gali atsirasti naujų lygų pavojingų turistams tose vietose, kur jų dabar gausu pajūriuose. E, ir tai yra susijęs su klimato kaita. Vakar po pietų mes savo komitete išklausėme e, Europos lygų kontrolės ir prevencijos centro direktoriaus e, pono Springerio. Jisai sakė, kad klimato kaita turės įtakos lygų plitimui galvojame apie priemonių planą žemų CO2 emisijų ekonomikai iki 10 metų ir tai yra apčiuopiama vertinga priemonė, kuri gali e, padaryti politinį spaudimą komisijai ir tarybai veikti kaip galima greičiau. Manau, kad mūsų komitetas turi parengti aiškę politiką ir įtikinti visus parlamento narius per e, dabartinę kadenciją buvo išsakyta labai daug dalykų. Aš remiu šį dokumentą, nes požiūris tikrai yra labai ambicingas. Peteris Lyze. Ačiū, ponia pirmininkė, nepaisant to, kad laikas mus spaudžia, vis dėlto turiu tokią esminę pastabą. Manau, kad turime grįžti prie Sterno pranešimo, kalbėdami apie klimato kaitos ir pramonės ryšį. 2008-2009 metų ekonominė krizė yra dar mažesnė, mažesnė blogybė, kuri galėjo atsitikti. E, Sternas, pasaulio banko e, ekonomistas, teigia, jog kiekvienais metais nuo 5 iki 20 procentų viso pasaulio BVP prarasime, jei nesimsime konkrečių žingsnių klimato kaitai pažaboti. Aišku, galima būti įvairių spekulacijų, tačiau e, mane e, įtikino tas argumentas ir šis žymus ekonomistas e, teigia, kad reikėtų bandyti įsivaizduoti, ar esama um, tokio susitarimo ir tokios vieningos nuomonės dėl, pavyzdžiui, vaistų ar operacijos naudojimo medikų tarpe. Dažnai uh, tas, tos nuomonės e, medikų srityje išsiskiria, uh, kai bandome susitarti dėl vienos teo, terapijos formos nesusitarėme. Tuo tarpu dabar tarptautinė klimatos kait, klimato kaitos komisija daugeliu klausimų sutarė. Manau, kad e, jei konkrečių žingsnių nesimtume, tai tikrai rizikuotume. Noriu pasveikinti komisiją. Daug kas kritikuoja, kad tie tikslai yra nepakankamai ambicingi, tačiau aš manau, kad komisija rado tinkamą būdą, kuris paskatino mus diskutuoti apie ilgalaikius tikslus. Kalbant apie dev 90-metį ir 2050 metus, tai prisiminkime, kad 15 metų tiesiog praėjo nieko nedarant. Mes diskutavome apie priemonės, kurių reikia imtis. O lyginant e, tai, e, kokių konkrečių žingsnių dabar imamasi, manau, kad esame nuoseklus. E, turėtume palaikyti tą linijinę poziciją ir Čia taip pat kalbama apie efektyvų energijos vartojimą. Turime nepamiršti, kad turime pris, pasiekti tuos tikslus, kurie buvo prisimti e, ir kuriuos reikia gyvendinti iki 2020 metų. 2030, e, 40 ir 2050 metais turime nuolat e, didinti energijos naudojimo suvartojimą efektyvumą. Manau, kad komisija eina geru keliu, galbūt galėtume iš jos reikalauti didesnio konkretumo, tačiau nereikėtų tik kritikuoti, o reikėtų dirbti kartu, rengiant bendrą strategiją. Inesa Jalasdenter. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Daugiau kalbėsiu ne apie turinį, nes turinys tikrai labai gerai išdėstytas ir apie jį kalbėjo kolegos. Bet noriu pasakyti štai, kad turbūt yra problemų su vertimu į ispanų kalbą. Panašu, kad vertimas yra problematiškas, ypač paskutinis punktas, kuriame kolega Deivis kalba apie galimybės. Yra dvi pastraipos, juose sakoma, kad karo metu veikiamas sparčiai sprendimai greitai yra priimami. Aš nepritariu. Suprantu, kad Kris Deivis e, čia pasitelkė tam tikrą retoriką kaip iliustracinę priemonę, siekdamas parodyti, kaip svarbu yra priimti sprendimus. Tačiau aš norėčiau paprašyti išbraukti šią pastraipą tai lik ir reiškia, kad karo atveju padėtis būna ideali, nes e, priimami sprendimai. Tačiau aš nepritariu tokiai pastraipai. Toliau yra kita pastraipa - visuotinis atšilimas, tai ne karas, kai reikia skubėti, o lėtas judėjimas pražutin, jo padariniai bus tokie patrimti. Vėlgi, aš suprantu ketinimus autoriaus, nes reikia priimti radikalius sprendimus. Taip, aš tam pritariu. Tačiau nemanau, kad reikia pasitelkti tokius terminus ir teigiamoje šviesoje a, kalbėti apie karą. Ačiū, Sofija Kuny. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad sutinku su tuo, kad pono Deiviso dokumentas yra labai geras. Aš išklausiau jūsų anegdotą, iš tikrųjų sutinku su tuo, kad mes turime kažką daryti, kad mažintume taršą apskritai ir taip pat galvoti apie CO2 emisijas. Bet mes dabar galvojame, kad reikės suvaržyti toliau mūsų įmonės, bet pagalvokime dabartinę padėtį, jos ir tai baisiausiai kenčia, e, išgyvena daugybę sunkumų gamybos rytyje. Aš norėčiau, kad Europa iš tikrųjų pagalvotų apie labai ambicingus planus, ambicingą ateitį savo pramoniai ir daugiau apie mokslinius tyrimus kad tai stiprintų konkurenciją ir kad tai būtų matoma, kad būtų suvokiama, jog ES turi priemonės regionės sanglaudos politikos požiūrių, kad mes e, turime priemonių ir skatinti inovacijas, mokslinius tyrimus. 360 milijardų eurų e, sanglaudos politikai, regionų politikai e, su E, moksliniais tyrimais e, turi būti panaudojama ES, kuriuose valstybėse narėse mažiau kaip 20 procentų panaudojama. Šiais metais du trešdalius tik tai numatytų lėšų panaudojame. Ir mes turime galvoti apie. E, galvoti apie septintąją pagrindų programą ir apie tikrą konkurencingą, ambicingą pramonės politiką ES. Mes turime padėti savo įmonėms rasti priemonių, e, panaudoti naujas energetikos rūšis ir e, rasti, pavyzdžiui, būdų, kaip panaudoti, kaip švariai išgauti skalūnų alyvą. Ir tai būtų Europos stiprybė dabartinėje situacijoje. Ačiū. Labai ačiū. Aussprache sehr. Ačiū. Vyko debatai, daug nuomonių išklausėme. Manau, kad e, šitą man nusipelno plačių diskusijų, o dabar ponui Štefanai Ferguts iš komisijos suteiksiu žodį iš e, klimato generalinio direktorato. E. Ačiū ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Deivisui už puikų darbą dokumentų ir už įdomias diskusijas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. E, reaguodamas į diskusijas, pirmiausia, dėl šių gairių sąsajos su tarptautinė darbo atvarkė. E, prieš Durbano konferenciją ir buvo svarbu, kad Kankune e, pasaulio lyderiai susitartų dėl IPCC numatytų rekomendacijų ir įsipareigojimų. Ir iš tiesų Kankune pasaulio uh, E, valstybių vadovai, kylančių ekonomikos valstybių lyderiai e, prisėmė e, įsipareigojimus. Buvo prisimti įsipareigojimai iš tų valstybių, kurios išmeta 80 procentų visų pasaulio CO2 išlakų. Taigi mes analizavome šias duomenis ir mūsų gairėse ir panašu, kad tai nors ir žingsnis į priekį, tačiau nėra pakankamas. Tačiau Jis toliau siekia nei Kyoto protokolo įsipareigojimai. Antroji pastaba. Išklausiau daugelį pastabų susijusių su gairių prigimtimi. Buvo kalbama apie e, tą planą e, arba šias gairias traktuojama kaip prognozės, kaip pasaulis atrodys 2050 metais. Manau, kad šios gairės rengiamos remiantis dabar dabartinė, dabartinė situacijos domenimis. E, turime atsižvelgti į tai, kokias svarbiausias technologijas turime, kur reikalingos didelės e, investicijos mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, e, kur galima daryti tam tikras nuolaidas remiantis šiais visais dalykais ir suvokiant visą situaciją galima formuoti savo politiką. Trečioji pastaba dėl svarbiausių aspektų. Aišku, tie svarbiausi aspektai, svarbiausios sritys yra um, esminės šiuose gairėse, nes pramoniai reikia daugiau aiškumo ilgalaikėje perspektyvoje, kad e, pramonė tinkamai investuotų. Mes kalbame apie investicijas, e, kurios siekia 20 ar 30, 40 metų. Todėl investuotojams e, reikalingi e, tam tikri akcentai. Mes kalbame ir apie tarptautinius kreditus ir išlakų mažinimą. Buvo užduotas linijiškumo klausimas. Ši strategija nėra linijinė ir tai yra pagrįsta todėl, kad kai kurios technologijos atsiras tik dėl konkurencingumo. Kalbame apie transporto elektrofikaciją, taip pat apie anglės sugavimo ir saugojimo technologijas, kurios bus galutinai įdėktos 2025 atsiprašau, metais. Ponas Jordan e, uždavė klausimą apie e, vartotojų vartotojams tenkančią naštą, finansinę naštą. Manau, kad čia reikia atlikti daugiau tyrimų, kaip namų ūkiams atsilieps ši, šios gairės. Tačiau e, mes manome, kad bus taupyta degalų e, dėl šių investicijų. 270 milijardų per metus numatomos investicijos, o sutaupyta bus panaši suma pinigų. E, aišku, tai yra iššūkis reikės ieškoti atsakymo, iš kur finansuoti tas investicijas. Buvo kalbėta ir apie branduolinę energetiką. Mūsų rengiamuose scenariniuose mes remiamės įvairių valstybių politikos gairėmis. Aišku, daug kas keitėsi po, po Fukushimos avarijos. Taip pat atsižvelgėme į situaciją Vokietijoje ir kai kurie sprendimai Vokietijoje susijęs su brandolinė energetika buvo priimti dar prieš Fukushimos e, avariją. Taigi mes rėmėmės, kokiu politikų brandolinės energijos atžvilgių laikosi pačios valstybės narės. Ačiū Štefanai Fergut už komisijos poziciją. Ar Krisas Deivisas nori dar ką nors pasakyti? Ačiū, pirmininkė. Ponas Pirilo rašė nuomonę pramonės komitetui. Jeigu kolegos prisimenate, su pramonės e, komitetu egzistuoja procedūra, ta koma pagal penktą. 50 taisyklė tai yra susijęs su energijos efektyvumu, atsinaunančiais šaltiniais ir energetikos tinklais. Jeigu e, turite e, kokiu nors pastabų tai šis, dėl šių klausimų, tai iki antradienio berots galite pateikti savo pastabas ar pakeitimus, ponui Pirilo. Dabar dėl e, e dokumento vertimo aš tikiuosi, kad e, bus galima išversti po to, kai susitiksiu aš savaitės pabaigoje su šešėlinės pranešėjais. E, noriu apie daugą pakalbėti. E, norėčiau pakalbėti apie Pauno Rosio vulkanus ir Holgos Kramerio mintis apie pseudo žaidėjus. E, noriu sureaguoti tai, ką pasakė Nus Jorgensen. Ir daug kai kas buvo paminėta ir kartuojasi kai kurios mintis, taigi nereaguosiu į viską, bet e, dar sureaguosiu į prašymą, kurį išreiškė Karl Heinz Florence dėl partnerystės. Būtų labai gerai, jeigu mes susitartume tarp e, politinių partijų ir parlamente balsuotume teigiamai, kad paremtume priemonių planą ir kad paremtume tikslus, esminius dalykus, kurie išdėstyti. Aš atsiprašau, kad mano kalba buvo tokia gan mm, griežta, atvira dokumente, galbūt kai kas ir mm, šiek tiek užsigavo dėl to. Bet nepamirškime, kad reikia kalbėti apie tikslus. 70-metyje Amerikiečiai kalbėjo apie ambiciją pasiekti mėnulį, bet dabar mes galvojame, turime galvoti apie tai, kad tikslų nusistatymas paskatins veiksmus, ypač jeigu jie bus tie tikslai pasiektini, pasiekiami. 2050 e, 50 metai toli daugelis iš mūsų uh, ilsėsis uh, kapuose tuo metu gal už tai ne visiems tai atrodo aktualu, bet 30-ųjų tikslai e, tikrai atrodo realesni Kolegos dabar rengia energetikos e, planą ir taip pat neapsisprendė, ar reikia kažkokių kertinių, esminių e, dalykų, e, kurie būtų rašyti tą planą, ar viską atidėti 50 metams. Taigi Karlas Heinzas Lorenzas kalbėjo apie partnerystės. Mes visi siekiame ambicingų tikslų sumažinti CO2 išlakas ir e, padaryti savo indėlį link e, geresnio pasaulio ir taip pat prisidėti prie ekonomikos plėtros. Daug e, pramonės atstovų prašo mūsų to paties, jiems reikia ilgalaikių signalų, jiems reikia tam tikro aiškumo, tam, kad jie galėtų priimti sprendimą investuoti milijardą eurų. Mes privalome uh, pasiūsti tokius signalus. Taigi turime darbo dokumentą ir parengtas bus pranešimo projektas, o paskui žinote, kokia bus tolesnė procedūra. Grįžime prie šio klausimo po tam tikro laiko ir pasižiūrėsime į projektą pranešimo jau parengtą. Dėkui e, Krisui Dėvesui už dalyvavimą pirmoje diskusijoje. Äh, Periname prie e, dar vienų gairių, šį kartą bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas, e, nuomonės referentas Boguslavas Sonikas, o atsakingas yra e, transporto komitetas pranešėjas Matijų Groš. Boguslavui Sonikui suteiksiu žodį. Labai ačiū ponė pirmininkė. Transportas yra mūsų ekonomikos pamatas. Taip pat prisideda prie ekonomikos augimo, naujų darbo vietų kūrimo šios ekonomikos ryties plėtra turėtų būti subalansuota ir tai yra globalūs klausimai, reikalaujantis tarptautinio bendradarbiavimo bei įvairių iniciatyvų sujungimo įvairiose lygmenėse. Siekdami sukurti vieningą transporto sistemą, turime ieškoti e, technologijų naujovių, Turime stengtis, kad būtų daugiau naudojama neiškastinio kūro, kad būtų nedaroma žala aplinkai, ypač išmetant CO2 e, bei kitais išmetalais. Taip pat svarbu e, skatinti geležinkelių transportą. Aš e, pasitelkiau įvairius tyrimus susijusius su naujausių technologijų dėgymu transporte. Manau, kad turime priimdami sprendimus atsižvelgti į realią situaciją valstybėse narėse. Turime užtikrinti tinkamas finansinės paskatas sunkvežimių vežimo traukiniais tinklui dėkti kad būtų įmanoma pervežti krovininius automobilius geležinkeliais mūsų keliuose. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad reikia renkti rekomendacijas tiems regionams, kurie vėluoja e, dėkti naujoves. Turime e, atsižvelgti į e, jautres miesto teritorijas. Aš e, žinau, kad transporto sektoriaus tobulinimas yra brangus dalykas, reikia mažinti infrastruktūros plėtros netitiktis. Taip pat turime pereiti prie neiškastinio kūro, e, stengiantis, kad būtų daroma ko mažesnė žala aplinkai. Svarbus turėtų būti ir Europos komisijos vaidmuo reikia ieškoti draugiškų aplinkai transporto rušių ir skatinti jų naudojimą. Bogus. Ačiū labai Boguslavui Sonikui, šešėlinė pranešėja Ines Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, sveikinu kolegą Sonik parengus gerą dokumentą ir išdėšius pagrindinės mintis keliose pastraipose, pateikus gerą santrauką. 2020-2050 yra tam tikri atskaitos taškai, kurios reikia atsižvelgti ir komisija turi juos atsižvelgti, priimdama sprendimus. Tai taip pat svarbu, kai kalbam apie pakeitimus sektoriuose, kuriems reikia ilgalaikio plano ir kalbu tiek apie infrastruktūros pokyčius, tiek apie pokyčius transporto ar degalų srityje. Taip pat, aišku, visą tai svarbu ir planavimo aspektui. E, ne viskas priklauso nuo mūsų, ypač kalbant apie miestų planavimą, tačiau į kai kurios aspektus galime atsižvelgti, jog miestai kreipiasi į ES patarimų, rekomendacijų, jie nori mm, keisti iš esmės padėti. Dabar akivaizdu, kad e, pagrindinis svarbus dalykas yra pokyčiai, tačiau jie neturi turėti neigiamos įtakos ar pasiekmių, ypatingai žmonių judumui, ekonomikai. Tai ypač aktualu dabar, išgyvename ekonominę krizę ir um, ji palėtė taip pat ir judumą, mobilumo klausimus. Turime užtikrinti veiksmingumą, inovacijas Gal reikia keisti mobilumą, tačiau jokių būdų negalima jo mažinti, nes nuo jo priklauso konkurencingumas. Man norėtųsi, kad dokumente būtų daugiau kalbama apie miestų aspektus. Kitais žodžiais tariant, turime kalbėti apie tai, kad reikia kolektyvinių viešųjų paslaugų, reikia skatinti vaikščiojimą pėsčiomis, taip pat dviračių naudojimą, taip pat reikia daugiau kalbėti apie krovinių vežimą, apie logistiką. Miestams labai aktualu žmonių pervežimo klausimas, tačiau taip pat svarbu ir prekių pervežimas bei gabenimas. Jei neklystų, komisija šios klausimus peržiūrėjo, tačiau nepateikė novatoriškų idėjų. Elektroninė komercija, elektroninė priekyba šiais laikais reiškia, kad e, dar didesnis tampa logistikos poreikis, e, reikia vis daugiau pervežti prekių ir gaminių Tad galbūt šiai sričiai nuomonėje reikėtų skirti daugiau dėmesio. Taip pat reikėtų kalbėti apie pasaulinį mobilumą ir tarptautinius jo aspektus nuo dabar iki 2050-ųjų. Taip pat nepamirškime ir transporto, jūrų transporto, aviacijos sektoriaus. Šie sektoriai labai svarbus, priimant sprendimus dėl sieros išmetimų mažinimo ir šios rytys susijusios su konkurencingumu, taip pat jos turi ir tą pasaulinį aspektą. Pažiūrėkime, kas vyksta JAV. Daug kalbama, tačiau taip pat išlieka daug abejonių. Europos parlamentas turi puikią progą kelti šiuos klausimus aptarinėjant tarptautinius susitarimus. Reikėtų to nepamiršti ir reikėtų pagalvoti, kaip galime šios nuostatas traukti tarptautinius susitarimus. Toliau dėl infrastruktūros. Komisija e, spalio 19 ketina pateikti naują pasiūlymą dėl naujų transeuropinių tinklų. Ir jie bandys taikyti naujovišką, tokį naują požiūrį. Ir gal mūsų nuomonė taip pat galėtų būti įtraukta. Gal daugiau reikėtų kalbėti apie pereimą nuo vienų transporto rušių prie kitų, e, kalbėti apie jūrų, greitkelius, geležinkelius ir taip toliau ir pažiūrėti, kokią visą tai turės įtaką judumui. Taip pat labai svarbus ir tas aspektas, kurį pirmininkas minėjo, tai yra ekonominė krizė, ir tai, kad mes siekiame restruktūrizavimo itin sudėtingų laikotarpių. Gal kai kuriuose srityse reikės apkarpyti darbo vietų skaičių ir kai kuriems sektoriam kils didesnių problemų nei kitiems. Tad raginčiau komisiją intensyviau darbuoti, siekti geresnių rezultatų, kuriant žalę darbo vietomis grįstą ekonomiką. Taip pat labai svarbu ir akcentuoti ir kvalifikacijas. Kol kas ES mums nepavyko susitarti dėl šių kvalifikacijų, dėl tų socialinių tam tikrų aspektų, dėl naujų profesijų skatinimo. Pavyzdžiui, elektromobiliai. Pati idėja yra iškelta, apie tai jau nekartą kalbėjome, žinome, kad tokie automobiliai išspręstų daug problemų, tačiau dar yra daug neišspręstų klausimų dėl saugumo šių automobilių, dėl jų priežiūros, aptarnavimo. Ir kol kas, kiek žinau, užstrigo procesas dėl šių automobilių, e, nes siekiant geresnio tokio automobilio aptarnavimo, priežiūros, reikia naujų darbuotojų, naujo personalo su naujom kvalifikacijom, kurie galėtų tai daryti. Taip pat nepamirškime ir dar vieno svarbaus aspekto - finansinių skatinamųjų priemonių bei išorės kaštų. Reikia rasti, kaip teikti skatinamasias priemonės. Nepakanka vien nuobaudų, vien bausmių Europos Sąjunga Europos Sąjungoje vis daugiau gyventojų, tad jų judumas tampa vis aktualesnių klausimų. Ir taip pat turėtume pakalbėti apie tai, kaip užtikrinti judumą ir susisiekimą su periferiniam teritorijom ir labiausiai nutolusiais rajonais Europos Sąjungos. Yra šalių, kuriuose gerai išvystyti mobilumo tinklai, e, tačiau yra ir tokių, kurios visiškai izoliuotos, jų tinklai neturi ryšio su kitų šalių tinklais. E, tad jos turėtų pasinaudoti struktūriniais fondais skirtais transeuropiniams tinklam. Ir jos turėtų per tą finansavimą susitvarkyti savo infrastruktūrą, ją ja pakeisti, patobulinti. Taigi turime daugiau dėmesio skirti skatinamosiams priemonėms, paramai. Kad ir ką pasirinktumėm, turime užtikrinti, kad tos mūsų pasirinktos nuostatos mažintų CO2 išmetimus. Dziękuję bardzo, e, pani. Ačiū labai, e, ponia Inesa Jala Sender. O dabar žodis gerbrandiai. Ir žinau, kad tai galbūt neteisinga, tačiau norėčiau, kad kalbėtumėte ne ilgiau nei tris minutės, kad galėtume aptarti visus darbo atvarkės punktus. Yes, sir, thank you, Chairman. I'll try to be as brief as possible. Pasistengsiu kalbėti kaip galima trumpiau. Kalbu ir ponos Kilakakės vardu, nes jis išvyko į Niderlandus, kad susitiktų su ministru pirmininku ir paaiškintų tam tikrus klausimus apie Graikiją. Tai labai svarbu ir aš džiaugiuosi, kad galiu kalbėti ir jo vardu. Dėkui, pirmininkė, jums, kaip pranešėjai, už atliktą darbą. Bet taip pat norėčiau paraginti jūs siekti labiau ambicingų tikslų Europos komisija pasirodė esanti labai ambicinga, dėl to man iš dalies ir patinka tie priemonių planai. Mes turime būti ambicingi ir turime rimtai savęs klausti, kaip reikės pasiekti tų tikslų, kurie numatyti. Dabar noriu Jums kai ką priminti. Du dalykai iš. Uh, E, priemonių plano ir iki, yra iki 30 metų panaudoti automobilius, kurie naudotų naują energetiką. Ir taip pat, kad iki 50 metų nebebūtų miestuose iš viso automobilių, kurie naudotų tradicinį e, kūrą. Tai yra labai ambicingi e, tikslai Ir tai yra revoliucija, ne kažkokie laipsniški žingsneliai. Visai teisingai, mums reikia revoliucijos transporto srityje, kaip kad reikia ir ankstesnėje srityje dėl e, klimato kaitos srityje apskritai revoliucijos. Bet mums tam reikia kur kas daugiau inovacijų, mokslinių tyrimų, plėtros Tada sėkmingai galėsime įgyvendinti e, numatytus darbus. Jeigu to nepadarysime, tai įsivaizduokime, kokia bus realybė po 20 ar 30 metų. Mes važinėsime elektromobiliais e, pagamintais Brazilijoje ar Kinijoje. Jeigu nieko nedarysime, taip ir bus. E, Kalifornijos valstija dabar galvoja, kad reikia iš Kinijos pirkti greit greituosius traukinius, o ne iš Europos. Būtent tai bus. Labai džiaugiuosi Europos komisijos pasiūlytų planu. Labai geras yra principas vartotojas ir gamintojas ir teršėjas moka, bet Taip pat reikia galvoti apie tai, kaip internalizuoti išorės sąnaudas. Tai esminės svarbos dalykas. Mes neužtikrinsime konkurencijos, jeigu to nepadarysim. Taip pat turime kovoti e, su e, valstybės monopoliomis vietos lygmenių. Jų yra per daug. Kalbu apie transporto sektorių pirmiausiai nes e, tos monopolijos neleidžia atsirasti novatoriškiams e, švariems konkurentams. Manau, kad tai yra nepaprastai svarbu, norint modernizuoti mūsų transporto sistemas miestuose ir siekti tikslų, kuriuos e, pateikė komisija. Mes turime taip pat e, siekti atsisakyti laipsniškai subsidijų, kurios nepadeda aplinkai ir e, taip pat e, reikia prisiminti, kad jeigu toliau subsidijuosime kastinį kūrą, ir jo vartojimą, tai niekuomet nepasieksime komisijos tikslų. Taigi, pirmininkė, pranešėjau daugiau ambicijų jūsų e, pranešime ir mes su ponus Klakakisu pateiksime keletą pakeitimų šią linkmę. Labai ačiū. Jūsų pakeitimų lauksime, jie bus naudingi, norint praturtinti šią nuomonę. O dabar žodis ponui Mikhailui Termopolusa, o vėliau kalbėsena Rosbach. Ponas Trienopolas. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmieji įspūdžiai mano kaip šešėlinio žaliųjų pranešėjo. Turiu keletą pasiūlymų dėl nuomonės. 60 procentų sumažinimas šiltnamio efektą sukeliančių dujų transporto sektoriuje iki 50 metų yra nepakankamai ambicingas tikslas, jeigu mes tikrai galvojame apie aplinką. Tačiau bent jau turėtume užtikrinti, kad tas tikslas bus privalomas, kaip galima plačiau. Siekis sumažinti emisijas kelių ir jūrų sektoriuose neatitinka lūkesčių. Turime, kaip galima greičiau, rasti būdą, kaip e, spręsti transporto problemas, bet nedidinant kaip kad siūlo komisija. Reikia galvoti apie pereinamosius laikotarpius, apie um, judumą, kuris būtų palankesnis aplinkai. Principas teršies moka ir dabartinė teisės aktai gali mums padėti. Mes iš esmės pritarėme komisijos pasiūlymui, tačiau norėtume kai kuriuos aspektus ir pabrėžti. Dėl kitų turime tam tikrų abejonių. Pavyzdžiui, geležinkeliai. tai, kas vyksta su krize išgyvenančios šaly, krize išgyvenančiomis šalimis. Mano įspūdžiai iš Graikijos yra tokie, kad dabar bandoma atsisakyti dviejų trečdalių geležinkelių. Tai ką ta politika rodo, apie ką kalbama? Manau, kad ES kaip tik reikėtų daug dėmesio skirti žemės, atsiprašau, geležinkeliams ir uh, E, derinti transporto rūšius, nes kitaip prieštarausime egzistuojantiems teks, teisės aktams. Reikia mažinti sunkvežimių skaičių ir taip pat siekti sumažinti emisijas iš sunkiųjų krovininių automobilių, taip pat nepamiršti ir lengvųjų automobilių e, reikia mažinti sunkvežimių leistiną greitį ne tik dėl aplinkosaugos, bet ir dėl saugumo priežasčių. Biodegalai. Dabartinės taisyklės neatsižvelgia į emisijų pokyčius, e, kurie susiję su pokyčiais naudojant žemę. Pirmiausiai, kai pereinama nuo žemės panaudojimo kultūroms auginamoms biodegalams, o ne maistui, reikia apie tai pagalvoti reikia įtraukti tuos dalykus į CO2 emisijų mažnymo planus, nes kitaip mes e, tik pabloginsime situaciją, o ne pabloginsime. Mm. Ir nepamirškite, kad biodegalai pirmiausiai buvo numatyti pagerinti padėtį. Jie gali suvaidinti savo vaidmenį tvariame transporte tik tai tada, jeigu šis sektorius taps veiksmingesnis ir jeigu bus sumažintas apskritai degalų poreikis ir taip pat, jeigu bus pakeisti tvarumo kriterijai tam, kad e, būtų atsižvelgta į visą eilę aplinkosaugos e, elementų, e, įskaitant didesnės emisijas dėl žemės panaudos pokyčių. Jūrų transportas reikia taip pat šiam sektoriui skirti dėmesio turime dėrėtis, bet pirmiausia turi regioniai veikėjai, ką nors daryti su emisijomis šiame sektoriuje. Reikėtų ir tarptautinės sistemos, kuri mažintų klimato kaitos poveikį, kuri kelia laivai. Neturėtume e, apsiriboti tik ES taikomomis priemonėmis tarptautinė laivystėje. Jau buvo priimti sprendimai dėl jūrininkystės sektoriaus iki 13 metų Europos Sąjungoje. Ir jeigu nebus tarptautinės sistemos, e, dėl kurios nesustar, jeigu dėl jos nesustarsime iki 11 metų pabaigos, tai turėsime daug problemų. Reikia kaip galima mm, greičiau susitarti žibalo e, aviacinio kūro. E, apmokestimas taip pat yra labai svarbus dalykas. Mes e, turime dėkti kaip geresnės valdymo sistemas. Labai ačiū. O dabar žodis poniai Ana Rosbach. Žodžio dar paprašė Matijas Grope ir Vitor Prodi bei Sofija Okonyje. Pirmiausia, žodis poniai Elizabet. Ačiū. Mes kalbame apie energetikos e, ateitį ir šios diskusijos yra susijusios su diskusijomis, kurios vyko anksčiau. Kolegos e, mintys siekia daug toliau nei komisijos e, dokumentas. Noriu grįžti prie jūsų nuomonės, o nenagrinėti e, komisijos dokumento. Dešimtajame punkte jūs teigiate, kad masiškas perėjimas prie naujų technologijų transporto užims e, šiek tiek laiko ir kad reikia atsižvelgti į skirtingą situaciją atskirose valstybėse narėse. Aš e, tikiuosi, kad tos valstybės narės, kurios dar nėra išplėtojusios atitinkamos infrastruktūros, jos e, e, galbūt nepe, sugebės peršokti prie tų pačių naujausių ekologinių technologijų. O dabar noriu grįžti apskritai prie jūsų dokumento. Mane stebina, kad jūrų transporto aspektas nebuvo įtrauktas. Manau, kad tai yra tema, kuriai turime skirti pakankamai dėmesio, jo labiau, kad turime kalbėti ir apie jūrų e, kelius Europos Sąjungoje, greitaigius traukinius. E, jūs apie tai visiškai nekalbėjote. E, taip, tas pats pasakytina ir apie traukinius, kurie galėtų keisti trumpus skrydžius. Manau, kad galėtume parengti pakeitimų susijusių su mano išsakytomis mintimis. O tas e, sumažinimas 8 e, procentais, jūs apskritai ne, nekalbėjote apie jokį mažinimą. Jūs kalbate apie degalų suvartojimo sumažinimą maždaug 10 procentų. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime atrasti savie drąsos žengti priekin, kad e, naudotume daugiau transporto, e, kuris naudotų elektros energiją. Turime žengti svarbų žingsnį į priekį, jo labiau, kad tai galima padaryti jau dabar. Vart. Labai ačiū kolegijai Rosbach už ambicingas jos mintis e, apie ekologinį transportą, jo plėtrą. O dabar ponas Matijas Grote, po jo kalbės Vitorijo Prodi. Na. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti nuomonės referentą. Manau, kad norint kažko pasiekti transporto sektoriuje, norint eiti tinkamą linkme ir neįmanoma nekalbėti apie išorės e, sąnaudų internalizavimą. Tiksliau, ne, neįmanoma nekalbėti. Daug kas e, piešia pasaulio pabaigos scenarius, daug kas baiminasi kad e, konkurencija iš artimųjų rytų mus tiesiog e, sužlugdys. Tačiau aš manau, kad turime neprarasti e, tos vidinės dvasios. Išorės sąnaudų internalizavimas yra svarbiausias aspektas norint užtikrinti pažangą. Šiame pranešime svarbu pabrėžti ir miesto bei ne miestų regionų svarbą. Esame skirti skirtingo judumo rušių negalime uh, uždrausti žmonėms judėti, turime pasvarstyti, kaip galėtume suteikti ne miesto vietovėse daugiau galimybės judėti laisvai ir tokiu būdu galbūt pasieksime tam tikrų teigiamų ir demografinių pokyčių. Visada apie bet ką kalbėdami, ypač kalbėdami apie klimato kaitą, turime kalbėti ir apie tai, kad siekdami e, konkurencingos transporto sistemos turime nepamiršti ir socialinio konteksto. Turime pasvarstyti, ar tos priemonės, e, dėl kurių dabar susitarėme, yra socialiai atsakingos. E, aš, aišku, pateiksiu atitinkamus pakeitimus ir kolegė Ajala Zender taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia atsižvelgti ir į transporto sektoriaus prašymą. Absoliučiai logiška tai, kad mūsų daugėja, tai automatiškai daugės ir transporto priemonių. Ir ateityje per ateinančius šimtmečius tas transporto tinklas tik intensyvės, todėl turime kalbėti apie išorės sąnaudų internalizavimą ir jei šių dalykų nepamiršime, tai sukursime gerą receptą, kuris padės mums atremti ateities transporto sektoriaus iššūkius. Vitorijo. Ačiū, ponas Vitorijo Prodi. Grazie, prezidente. Io volevo. Ačiū, pirmininkė. Noriu pabrėžti porą dalykų. Visų pirma, sąveika tarp skirtingų transporto rūšių. Ypatingai geležinkelio ir miesto transporto. Kalbu apie tokias transporto priemonės, kurios e, tiesiogiai gali padėti daugiausiai energijos taupyti, kaip užtikrinti sąveiką tarp geležinkelio, tarp traukinių ir uh, dviračių, pavyzdžiui. Apie tai turime kalbėti. Taip pat turime suvokti ir pripažinti, kad transportas yra ne izoliuotas sritis, o sritis, kuri susijusi ir su kitais visuomenės aspektais, visuomenio gyvenimo aspektais. Pateiksiu pavyzdį statybų rinka, statybos lik ir dabar tapo izoliuota atskira sritimi. Na, kaip, kaipgi geriau visą tai paaiškinti. Statybų sektorius gali daryti viską, ką nori, elgtis taip, kaip nori, dėl to sviruoja kainos, vyksta spekuliavimas. Ir mes turime pagalvoti, kaip turėtumėm tvarkyti ir valdyti rinką, kad tokių problemų išvengtumėm. Tad kalbant apie statybų sektorių, kai miestuose kyla kainos statybų sektorija, akivaizdžiai tai turi pasiekmių ir transportui. Kaip dar geriau būtų galima tai paaiškinti? Jei mes padėtumėm užtikrinti, kad nekilnojamo turto kainos nebūtų per daug didelės, tokiu būdu mes stabdytumėm ir transporto kainų kilimą. Nežinau, gal galėjo kontekste reikėtų kažką panašaus įvesti, pavyzdžiui, e, kelių mokesčių peržiūrėti sistemas ar panašiai. Mm, šie aspektai yra tiesiogiai susiję, tai yra tiesioginiai kaštai Galbūt reikėtų pasinaudoti Galilėjo sistema, kad galėtumėme vertinti kiekvienos mens kelionę, kiek laiko jį trunka transportu, pavyzdžiui, ir tada atsižvelgiant į tai, pareikalauti iš jo susimokėti atitinkamą sumą. Pona Zyber. Dėkoju, pirmininkė. Kai kalbame apie transportą, reikėtų atsisakyti ideologijos. Ir yra E, svarbiausia užtikrinti racionales logiškas sistemas, kurios apskritai leistų transporto sistemom funkcionuoti. Ir man atrodo, kad e, mes politikuodami e, šiek tiek savo kalbose nukrypstam nuo realybės. Juk žmonėms svarbiausia darbas ir svarbiausia, kad aplink juos viskas funkcionuotų, o vien draudimai tikrai nieko nepasieks. Pasižiūrėkime į Briuselį negalima vien tik apriboti automobilių transporto arba įvesti kažkokių draudimų, neįvedant tuo pat metu ir nesukuriant geros visuomeninio transporto sistemos, metro pavyzdžiui sistemos. Būtent tai yra glaudžiai susiję su išorės kaštų internalizavimu ir tai yra taikoma ne tik transportui. Apskritai reikia ieškoti naujų alternatyvų, reikia plėtoti naujas galimybės, kad, sakykime, piliečiai galėtų palikti savo automobilį tam tikroje vietoje ir pasinaudoti kitą transporto priemonę. Žmonės tikrai mielai naudotųsi kitom transporto priemonėm, tačiau ne visur yra sukurtos tam geros galimybės. Deja, Europoje geležinkelių, pavyzdžiui, sistema nėra labai jau veiksminga. Reikėtų labiau liberalizuoti geležinkelius, tačiau kol kas visi apie geležinkelius ir traukinius galvoja nacionalinėme kontekste tik tai. Pavyzdžiui, iš vienos į Bruselį atvažiuoti traukiniu yra tikrai sudėtinga. Ir turime dirbti dar toliau, turime galvoti toliau nei e, apie savo nacionalinę valstybę. Jei iš šiaurės Tirolio į pietų Tirolį vykstame, tai tarsi sukūrėme tam tikrus sunkumus. Manau, kad turime susitarti dėl tam tikrų kriterijų, turime parodyti drąsos ir tam tikrus mąstymo standartus tiesiog sulaužyti. Buvo kalbėta apie socialinę atsakomybę. Aišku, žmonės ne šiaip savo važiuoja po miestą, o važiuoja dirbti ir važiuodami į darbą jie visai ne savo norų valandą užstringa kamščiuose. Turime pagalvoti, kaip išspręsti šią problemą. Noriu paprašyti, kad pamirštume ideologinės diskusijas, kad žiūrėtume pragmatiškai ir suteiktume žmonėms galimybę e, važinėti ekologišku transportu. Dziękuję bardzo. Labai ačiū kolegai Richardui, kuris atkreipė dėmesį į labai svarbų klausimą, tokį kaip e, monopolis e, transporto tinkluose. Ir buvo kalbėta apie galimybę didinti judumą. O dabar Salvatore Tatarelo. Grazie, eh, Presidente. Eh, se noi vogliamo. Labai ačiū, pirmininkė. Jeigu norime konkurencingos transporto politikos ir geros politikos, tai turime pasižiūrėti infrastruktūrą ir tarp modalumą. Pavyzdys, kai aš vykstu į Strasbūrą, turiu e, iš Bario skristi lėktuvu, paskui persėsti kitą lėktuvą Romoje, paskui Marselėje dar persėsti ir galiausiai aš atsiduriu Strasbūrė. Kad būtų iš tikrųjų greičiau galima nuvažiuoti, žinote, kad Šveicarijos e, geležinkelio sistema yra labai um, naudinga. Taip, Šveicarija nepriklauso Europos Sąjungoje, bet jeigu, jeigu mes iš jų pasimokytume, tai galėtume labai uh, gerai uh, e, įdėkti geras sistemas. Pavyzdžiui, aš galėčiau važiuoti iš Bario į Ciurichą ir paskui atvažiuoti. Ir reikia galvoti už tai apie skirtingų transporto rūšių kombinavimą. Galvoju apie traukinius, traukiniai važiuoja į miestus ir paskui galima persėsti ar į metro traukinį, taksi, autobusą. E, viskas būtų labai sklandu. Ir galėtume tai padaryti Europos Sąjungoje. Dar vienas pavyzdys. Kalbame apie CO2 emisijas. Tam, kad ją sumažintume, turime sumažinti transporto srautus. Ar kada pagalvojate, kas atsitinka su uh, uh, laivais, kai jie į Europą plaukia per Sueco kanalą ir kai jie plaukia į Rotterdamą, didžiausią Europos uostą? E, mes turime pagalvoti, kaip sumažinti darbo sąnotas, jeigu kur nors viduržėmio jūroje turėtume antrą panašų uostą kaip Rotterdamas. Nes būtent į e, Rotterdamą pirmiausia laivai iš, atplaukia iš uh, Sueco kanalo, bet kodėl Italijoje negalėtume būti, neturėtume turėti tokio uosto. Tai galėtų būti labai rimtas planas. Aš kalbu ne tik apie Italiją, bet tai būtų naudinga visai Europai. Reikia pasirinkti, reikia paversti žodžius realybę. Ir tada turėsime e, konkurencingesnį ir tvaresnį transporto sistemą. Ačiū. Labai ačiū. O dabar atsu, e, suteiksiu žodį komisijos atstovui atstovui, ponui Sandro Santomato. Tačiau noriu grįžti prie tokių paprastų dalykų. Įsivaizduok, prieš porą mėnesių Palermo susitikime susidūrėme su tuo, kad norėdami važiuoti traukiniu negalėjome nusipirkti bilietų. Konduktorius mums pasakė, kad mes negalime sėsti ir važiuoti traukiniu. Ir buvome nusiusti pirkti bilietus kasoje. Aišku, aš suspėjau nusipirkti tą, tą bilietą per tris minutės, tačiau skirtingose šalyse uh, E, skirtingos taisyklės ir turėtumėm patys pagalvoti, kaip padaryti tą transportą patrauks, patrauklesnį. Žodis dabar komisijos atstovui. Thank you, Chairman, and uh, thanks to the rapporteur. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjų ir visiems kalbėjusiems. Labai komisija išgirdo padrasnančių daug žodžių dėl e, veiksmų po Baltosios knygos paskelbimo. Baltoje knygoje komisija užsimojo 60 procentų iki 50 metų sumažinti išmetalus, taip pat sumažinti priklausomumą nuo naftos maždaug 50 procentų ir taip pat e, sumažinti transporto spūstis. Tai yra labai ambicingi tikslai. Ir manome, kad E, jų nereikia siekti priimant tokius sprendimus, kurie ribotų judumą, taip pakenktų ekonomikai bei socialiniai ir teritoriniai sanglaudai. Tai reiškia, kad visi kiti aspektai turi būti išanalizuoti labai atidžiai ir tai apima daugumą e, iš tų dalykų, kurie buvo pasakyti pasisakymuose. Tai yra susijęs su technologijomis, E, geresnių panaudojimų kitų negu kad kelių transporto rūšių, geresnė logistika ir panaši. Mes užsimuojame ambicingų tikslų iki 30 ir 50 metų, bet to komisija siūlo visą eilę iniciatyvų, kurios, mano nuomonė, yra tokios pat ambicingos ir atitinka tikslus Galiu pasakyti, kad tarp tokių siekių yra geležinkelių rinkos liberalizavimas, taip pat e, kabotažas uostuose, taip pat internalizavimas kaštų ir taip pat e, daugia modalinio transporto taikymas ir koridoriai pagal akor projektą. Tikimės, kad parlamentas parems mūsų ambicingas inicijatyvas ir manau, kad tuo ir apsiribūsiu. Ačiū. Dziękuję bardzo. Labai ačiū komisijos atstovui. Norėjau užduoti Jums klausimą. Ar savo komisijos e, perspektyvoje numatote parengti komunikatą e, dėl sunkvežimių tinklo kūrimo ir perkelimo sunkvežimių ant bėgių. the, uh, the proposal on the funding. Uh, Pasiūlymas dėl finansavimo. Transport, transeuropiniams transporto tinklams bus paskelbas e, spalio 19. Pasiūlyme komisija kalbės apie akor tinklo sukūrimą transporto sistemai, tam tikros stuburo sukūrimą ir bus numatyti tam tikri prioritetiniai projektai ir koridoriai. Pagal projektus bus teikiama pirmenybė pavyzdžiui tokiems projektams, kurie labiau palaikytų tvarų transportą. Pavyzdžiui, geležinkelio projektai bus prioritetiniai tam tikrų spūščių pašalinimo e, projektai, pervežimų e, projektai, kurie bus e, numatys naudoti tarpmodalinį transportą ir vidaus vandenų transporto projektai. Labai ačiū už optimistinės komisijos gaidas. Ponas Richardas Zyber dar paprašė žodžio. Da. Pirmininkė, jums leidus norėčiau pateikti komisijos atstovui žodį. Įtariu, kad jis yra iš generalinio transporto direktorato. Kaip veikia bendradarbiavimas su generaliniu klimato direktoratu ir jūsų direktoratu? E, kitas klausimas susijęs su miesto transportu. Kokių minčių turite toje srityje? Bardzo proszę, pana Sandro. Labai ačiū. Pane Santomat, atsakykite. Yes, um, well, in fact, now... Buvęs transporto direktoratas padalytas į energetikos ir transporto bei judumo direktoratus. Tie E, du direktoratai kartu su klimato direktoratu dirba kartu ir e, rengia priemonių planą dėl žemų CO2 emisijų ekonomikos ir taip pat dėl transporto. 60 procentų emisijų sumažinimas, kuris numatytas transportui, ateina iš e, bendro prognozavimo veiklos. Tai rodo, kad e, šis skaičius sektorių transporto būtų e, realiausias, kalbant apie kaštus. Tai atrodo taip. Antras dar klausimas. Miestų transportas. Baltojoje knygoje akcentuojama miestų transportas, kadangi sektoriui numatyti ambicingi tikslai bendrieji ir negalėtume mes neatsižvelgi į trumpojo susisiekimo transportą bendrame kontekste. Baltoji knyga nėra tik komisijos programa, mes tikimės, kad ir vietos valdžios institucijoms nubrėžėme tam tikrą viziją kad jos atstovai suvoks, jog reikia atsižvelgti į subsidiarumo principus, aspektus ir tikimės, kad e, suteiksime priemonės vietos lygmeniui ir kad jos bus naudingos siekiant galutinių tikslų. Dziękuję bardzo. Nad... Labai ačiū. Tuo ir baigėme šį darbo atvarkės punktą. Tik norėjau pasakyti, kad iki spalio 11 dienos galite pateikti pakeitimus. Balsavimas mūsų komitete vyks 7 spalio, o transporto komitete 22. Noriu pas, paprašyti visų pateikti pakeitimus, nes tie pakeitimai tikrai praturtins e, šią nuomonę ir ji bus daug veiksmingesnė tuomet. O dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra 16 darbo atvarkės punktas e, tyrimo dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikio aplinkai ir žmogaus veikatai pristatymas. Neslėpsiu, kad tai aš e, inicijavau šio straipsnio įtraukimą į mūsų darbo atverkę, todėl kad Liepos mėnesį susipažinau su šiuo tyrimu, kurį pateikė generalinis e, politikos direktoratas. Aš, man tas tyrimas pasirodė labai skandalingas, tendencingas, iš esmės tai yra instrukcija e, skalūnų dujų gavybos priešininkams. Čia tame tyrime pateikiami žingsniai, kaip galima tiesiog blokuoti skalūnų dujų ir alyvos išgavimą. Iš esmės, e, tokie Tyrimai pirmiausia, aišku, turi Europos parlamento logotipą, o po to mažomis raidelėmis kažkur yra parašyta, kad e, šiame dokumente neatsispindi Europos parlamento pozicija. Taigi iškyla principinis klausimas, kaip išvengti ateityje tokių panašių kolizijų, e, kaip direktoratas turėtų renkti tyrimus, kad tie tyrimai būtų objektyvūs, o jei jie nėra objektyvūs, jei jie yra tendencingi, tuomet nereikėtų ant tokių leidinių uždėti parlamento logotipo. Jo labiau, kad panašus, panašus tyrimai primeta ir tam tikrą politinį charakterį. Išorės tai yra vidaus politikos direktoratas, turėtų prisimti visą atsakomybę ir išaiškinti, kaip buvo parengtas šis tyrimas. Aš vėliau dar pasisakysiu šiuo klausimu, o dabar debatai prasideda. Ir pirmiausia, žodį suteiksiu ponas Matijas Altman, kuris yra idėjų generavimo rezervo narys. Jis prisidėjo rengiant šį dokumentą, o vėliau e, žodžio paprašė kiti nariai. Aš tikrai dar grįšiu prie jūsų, tačiau pirmiausia perskaitysiu, e, suteiksiu žodį tiems, kurie paprašė žodžio.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 Pardon, Monsieur Šimanski, može pan povtūžyti, panie Konradė? Ar galėtumėte pakartoti, ką jūs sakėte? Aš manau, kad reikėtų karuseliniu principu leisti frakcijoms, frakcijų nariams pasisakyti. Tai kaip paprastai vyksta mūsų debatai. Alors, Madame McKeven, s'il vous plaît. Pone McKeven. Because... Ačiū pirmininkė. Aš paprašiau žodžio, bet jų žodis teikėt kitam kolegai dėl darbo tvarkos taisyklių. Šio komiteto koordinatoriai užsakė šį tyrimą. Tai labai svarbus ir aktualus klausimas dėl skalūno dujų. Gal jūs nepritarėte rezultatams šio tyrimo, tačiau mes susirinkome išklausyti šio tyrimo rezultatų. To mes čia susirinkome, tad prašau, gal išklausykime visų pirma tos ataskaitos Ir beje turiu pabrėžti, kad tai yra visai tinkamas procesas, kai koordinatoriai paprašo, kad būtų atliktas tyrimas. J'ai déjà dit que c'est M. M. Altman qui va prendre la parole d'abord, qui représente la. Euh, euh, qui va, qui représente... Kągi, ponas Altman, tada jam suteiksiu visų pirma žodį. Jis atstovauja institucijai, agentūrai, kuri parengė šį tyrimą. Ponas Altman kalbės visų pirma, o po to suteiksiu žodį koordinatoriams ir kitiems komiteto nariams. Ponas Otman. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Pirmininkė, ponios ir ponai, mūsų buvo paprašyta aptarti šį klausimą, tai yra skalūnų dujų ir skalūnų alyvos išgavimo pasiekmes aplinkai ir žmogaus sveikatai. Taip pat e, peržiūrėti ir ES reglamentus, teisės aktus ir pasižiūrėti, koks galėtų būti skalūnų dujos ir alyvos vaidmuo ekonomikai ateityje. Pristatysiu mūsų tyrimo rezultatus, o po to, jei turėsite klausimų, mielai juos atsakysiu. Iš esmės kalbam apie netradicinį e, kūrą, netradicinės dujas. Tiksliau, netradiciškai yra ne pats kūras, o jo išgavimas. Trys yra tokie netradiciniai išgavimo būdai ir visiems jiems bendras dalykas yra tai, kad reikia įdėti tikrai daug pastangų tokiam dujom išgauti iš geologinių darinių. Visų pirma, pakalbėsiu apie poveikį aplinkai, riziką, grėsmę aplinkai. Man atrodo, žodis rizika būtų tinkamesnis nei poveikis. Mūsų tyrimas akivaizdžiai rodo, kad yra tam tikra rizika išgaunant tokias dujas, tačiau tai jokių būdų nereiškia, kad ta rizika materializuosis. Vis dėlto reikia pasižiūrėti, ar yra pakankama teisinė teisės aktų sistema, kad apsaugotų mus nuo tokios rizikos. Galiu pateikti visą sąrašą galimų poveikių, potencialių poveikių. Visų pirma, vienas iš neišvengiamų poveikių susijęs su erdve, nes reikia erdvės atlikti grėžimo darbus, reikia įsteigti, su, sumontuoti platformas grėžimo, užtikrinti prieigą, privažiavimą prie tokių platformų, taip pat reikia užtikrinti, kad būtų transportuojamos dujos arba vamzdynais, arba sunkvežimiais. Toliau e, emisijos, teršalų emisijos, potencialus gruntinių vandenų užteršimas arba paviršiaus vandenų užteršimas. Toliau kita grėsmė, e, gan daug vandens yra sunaudojama šiam procesui ir regionų tam tikrų kontekste, tai gali būti ypatingai svarbu, tai matome iš JAV patirties, pateiksiu šiek tiek foninės informacijos. E, Junktinės Amerikos valstijose per pastaruosius 3-5 metus buvo išgręžta apie 50 šulinių tokių dujų išgavimui, tad jie tikrai jau yra sukaupę patirties, yra parengtos nepriklausomų ekspertų ataskaitos šiuo klausimu, taip pat ir oficialiai administracija buvo užsakiusi ataskaitas ir juose galima rasti informaciją apie visus tuos aspektus, kuriuos aš miniu. E, yra minimas tam tikras, yra naudojamas tam tikras hidraulinis procesas dujų išgavimui. Proceso metu susidaro pavojingos medžiagos, yra į vidų pumpuojamas vanduo ir kitas vanduo vėl pakyla į viršų, tai jo sudėtie jau yra ir tam tikrų kenksmingų medžiagų, brandolinių medžiagų. E, tačiau e, dėl tų medžiagų yra keliami griežti reikalavimai ir taip pat reikalavimai dėl saugumo tokio grėžimo metu. Vokietija taip pat turi šiek tiek patirties tokio hidraulinio skaldimo srityje. Ir mes taip pat susidūrėme ir su vienu, viena, vienu avarijos atveju, kai buvo užteršta žemės ūkio paskirties žemė, taip pat buvo užteršti vandenys aplinkinių telkinių, e, jie buvo užteršti benzinu ir siera. Taip pat potencialiai metanu gali būti užteršti ir gruntiniai vandenys. Metanas yra tų natūralių gamtinių dujų viena iš sudėdamųjų dalių. Ir taip pat kyla grėsmė dėl sprogimų, dėl metano. Taip pat gali kilti problemų dėl vandens uždruskėjimo aplinkiniuose tai rajonuose šalia tokių grėžinių. Taip pat pasakysiu dar štai, kad hidralinis skaldimas yra toks procesas, kuris įtakoja e, gilius geologinius darinius ir e, grežiant arba skaldant e, dėl vibracijos taip pat daromas tam tikras poveikis ir tos vibracijos stiprumas 1-3 balai pagal Richterio skalę. Toliau antras, antras rytis, kurią noriu paminėti, yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos, jų balansas. Klausimas būtų toks, ar netradiciniu būdu išgaunamos dujos yra mažiau kenksmingos aplinkai nei anglis? Arba kitaip galima pasukti klausimą ir klausti, ar netradicinių būdų išgavimas yra toks pat geras ar blogas kaip tradicinių. Na, e, reikia ieškoti atsakymo įvairio literatūroje, įvairiose šaltiniuose. Ir galima pasakyti, kad e, bet kokios atliekamos analizės tikslumas priklausys nuo to, kiek dujų galima išgauti netradiciniu būdu iš netradicinio šulinio ir pažiūrėtume, kiek emisijų sukelia tas procesas. Ir e, emisijas iš esmės sukelia grėžimo pats procesas. Ir jeigu sugebate išgauti tiek pat vidutiniškai dujų, kiek ir JAV sugeba jų išgauti, tai tuomet e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis gali būti toks pat kaip ir tradicinių dujų, kai šios yra gabenamos į Europą iš Šiaurės Sibiro. Tačiau jei tas kiekis skiriasi, arba jeigu jūs tiesiogiai CO2 išgaunate iš požeminių darinių, tai tuomet jūs darote tiek pat žalos ir tiek pat sukeliate CO2 emisijų, kaip ir visais kitais tradiciniais gavybos būdais. Ir kartais tas kiekis gali būti net didesnis, ypač jei, pavyzdžiui, proceso metu jūs išgaunate mažiau, e, mažesnį kiekį dujų nei vidutinis kiekis išgaunamas JAV. Tačiau viskas e, dar priklauso ir nuo e, kiekvienos konkrečios teritorijos, kur yra išgaunamos skalūnų dujos arba alyva. Dabar pereisiu prie ES teisės aktų. Well Ar Europa yra apsaugota nuo rizikos aplinkai ir žmogaus sveikatai per teisės aktus? Ar yra uh, spragų teisės aktuose, kurias reikėtų už, užpildyti, užtaisyti. Visų pirma, reikia pabrėžti štai ką. Nėra ES pagrindų direktyvos skirtos kalnakasybos ir apskritai kasybos darbams. Yra nemažai teisės, nacionalinių teisės aktų įstatymų, taip pat yra ir tam tikra uh, E, brošiūra tam tikra knyga, kurioje yra sudėti nacionaliniai įstatymai skirti šiais ryčiai. Kasgi vyksta, kokia padėtis yra Europoje? Na, apskritai, tai yra pirmas toks tyrimas dėl skalūnų ir tikrai reikės tyrimų dar daugiau, kad galėtumėm išanalizuoti padėtį, išanalizuoti teisės aktus. Ir ši analizė ir šis tyrimas tikrai nėra išsamus. Šis pirminis patikrinimas parodė, kad yra bent devynios spragos teisės aktuose. Reikėtų pabrėžti, kad mūsų analizė rodo, jog viena iš problematiškiausių spragų yra poveikio vertinimas, kurio šiuo metu nėra reikalaujama. Tai yra poveikio vertinimas dėl skalnų dujų ir alyvos išgavimo. Yra ir kitų problemų, dėl pavojingų medžiagų deklaravimo, pavyzdžiui. Ir tai yra susiję su tam tikrais klausimais, tokiais kaip ar reikia leidimų tokiom medžiagom likti po žemę, ar jau turime geriausią, e, geriausią technologijų sistemą, taip pat e, ar vandens valymo įrenginiai yra pajėgus išvalyti tokius kiekius vandens, kurie, kuris yra naudojamas e, grėžiniuose ir perpumpuojamas. Ar jau mano laikas baigėsi, ar dar galiu kalbėti? Perėsiu prie paskutinio klausimo. Tai yra energijos E, prasme, energetikos prasme, kiek naudinga yra ši netradicinė išgavimo rušis. Na, kol kas mūsų paskaičiavimai yra e, tokie grubus apibendrinimai tik tai, prognozės, jie gal nelab, nėra labai tikslus, kol kas geriausią informaciją gavome iš JAF administracijos, tačiau remiantis jie irgi galime tik tai prognozuoti arba spėlioti JAV, remiantis JAV patirtimi, mes e, galime išsiaiškinti, kaip greitai, greitai galima išgauti šias dujas, tačiau taip pat matom ir kokius sunkumų gali kilti. E, visų pirma, turiu pasakyti, kad Europa labai skiriasi nuo JAV daugelio aspektų. Todėl svarbu pabrėžti, kad mūsų ištekliai nėra vienodai pasiskirsti Europoje. Didžiausias sank, sankupos yra Lenkijoje ir Prancūzijoje tačiau taip pat reikia pažiūrėti į tai, kokio storio yra tas sluoksnis, kuriame yra šie ištekliai. Jie vėlgi skiriasi, tačiau labiausiai tinkami, sakykime taip, arba įdomiausiai yra Lenkijoje. Toliau e, įvairūs tyrimai arba leidiniai arba agentūros, kurios yra pateikusios informacijos šiuo klausimu tai priminsiu Golden Age of Gas ataskaitą, kurioje pateikiamas scenarius apie gamtinių dujų gamybą Europoje ateinantiems 25 metam. Ten pateikiami tam tikri skaičiai, kurie rodo, jog Europoje tokių dujų gamyba mažės 1,4 procentais kiekvienais metais iki 2035 į tyrimą bei įtraukiamą ir Norvegiją. Ačiū. Dziękuję bardzo. Labai ačiū ponui komisijos atstovui, kuris pristatė šį tyrimą. Dabar tuoj perduosiu savo pirmininkavimo kėdę pirmininkui Lainenui, tačiau pirmiausia sustarėme, kad išklausysime frakcijų atstovus, taigi pasirenkite. Ačiū, kolegai Sanik. Keliolika žmonių paprašė žodžio, taigi pusantros minutės bus galima taip kalbėti. Aš taip pat tai pasakyčiau, Richardas Zėbertas pirmiausia pusantros minutė. Penkiolika žmonių tikriausiai šiandien norės kalbėti. Uh, Kalbėsiu trumpai. APP e turi savo nuogastavimų dėl tyrimo autorių nepriklausomybės. Turime nustatyti kai kurias sąsajas tarp e, autorių tyrimo ir kai kurių organizacijų. Bus įdomu išklausyti, kaip jie sureaguos į šį, e, šios įtarimus. Manau, kad iš esmės labai sudėtinga pasitelkti kažkokius statistinius duomenis. Pačiame tyrime Tai yra daug teiginių, kurie yra neparemti skaičiais, jo labiau, kad JAV e, gavybos pramonė ir praktika yra kiek kitokia nei pas mus galėtų būti. Būtų prasminga, jei kitame tyrime uh, kurį renktų kiti ekspertai, dar kartą būtų grįžta prie šios problematikos. Manau, kad e, šie debatai turėtų vykti ir toliau, stebint šį procesą. Studija. Tyrimas po tyrimo po tyrimo, ar ne? Aišku, daug tyrimų yra rinkoje. Linda McKevin. Well, I mean, debate... Pirmininkė, diskusijų pradžioje buvo klausimas keliamas, ar reikia šio tyrimo ar ne. Uh, Vicepirmininkas sakė, kad nereikia ir diskusijos, bet iš tikrųjų labai teisingai, kad jis surenkta. Kalbam apie naują energetikos rūšį Europoje, kuri kelia naujus iššūkius. Ir dabar mes turime galvoti apie poveikį, poveikį aplinkai. Jeigu mes nuspręsime uh, iš tikrųjų eksploatuoti šias dujas Europoje, tai reikės apsaugoti žmonės, vandens išteklių ir visi komitete turi tam pritarti. Mes net neturime diskutuoti tokių dalykų. O kai kas savo, kad iš vis nereikėjo diskusijos, tai demokratijos sąlygomis tai yra visai neprimtiname. Mes esame atsakingi prieš piliečius, mes turime primti teisės aktus dėl aplinkosaugos dalykų ir tą turėtume daryti. E, pritariu tam, kad buvo pasakyta, jog ši diskusija tik prasideda, išklausysime daugybės įvairių požiūrių ir paskui prieisime prie išvados, bet turime išklausyti visas nuomonės. E, mūsų šalyje e, vyksta jau gavyba šių dujų ir galbūt jums įdomu, aš ne savo vyriausybės ministro laišką turiu, bet tai yra liberalų konservatorių vyriausybės laiškas sakoma, kad Junktinė karalystė dabar sustabdė šią veiklą dėl to, kad buvo mm, šioks toks žemės drebėjimas šioje teritorijoje, kur vyko gavyba. Dar kartą pasakysiu, kad esu dėkinga Jums pirmininkė už tai, kad mes šį klausimą įtraukėme į darbo tvarkę. Tai yra labai rimtas klausimas ir jį turime nagrinėti Aš noriu pasakyti, kad Bundestagas taip pat e, siekia atlikti tyrimą ir taip pat piliečiai iš e, mūsų tikisi, iš Europos parlamento, kad mes pasižiūrėsime į tai, bet reikia galvoti, ar po tyrimo mes rengsime pranešimą ar ne. Ačiū pirmininkė, aš neprašiau žodžio. Bet jūs mano sąraše. Puiku. Vyksta keisti dalykai šiandien po pietų. E, iš ryto turbūt netaip viskas keistai atrodė, bet suteiksiu galimybę kitiems pasisakyti. Tik pasakysiu, kad labai gerai yra tai, jog turime šį tyrimą. Būtų įdomiau iš pono Altmano daugiau išgirsti, bet ketinu pasiskaityti plačiau šį vakarą apie tyrimą ir tikrai laukiu diskusijos Tada kolega Šimanski pasisakys. Tikrai jam labai rūpi šis pranešimas. Labai ačiū. Norėjau daugiau prisidėti prie šios nuomonės rengimo, jo labiau, kad e, pritariu poniai Evans. E, taip, turime apie tai kalbėti. Nebūtų gerai, jei kalbėtume tokiuose grubiuose politiniuose rėmuose. Turime kalbėti apie faktus, turime pasižiūrėti, kokie jie yra. Neišvengiama um, gilintis į šį procesą. Manau, kad kiekvienas klausimas yra um, tinkamas. Reikia ieškoti atsakymų. Galbūt prieš porą savaičių dar turėjau daug nuogastavimų. Pirmiausia, esminis klausimas. Uh, metano išlakos. Ponų pristatyta analizė remiasi Rusijos infrastruktūros duomenimis. E, Rusijoje naudojami standartai yra daug žemesni nei Europoje. E, Europoje metano nuotėkis yra tris kart mažesnis nei Rusijoje. Taigi šie skaičiai man tikrai pasirodė tendencingi. E, kitas klausimas tai yra aplinka kurioje yra įterpiami tie mechanizmai. Aišku, devintajame dešimtmetyje mes kalbėjome apie 20 tūkstančių kvadratinių metrų galimos, galimų dujų e, išgaunamų iš vieno telkinio. Aš nežinau, kodėl 2011 metais rengiant tyrimą neatsižvelgta į naujus statistinius duomenis. Taip pat e, tą klausimą, ar tos naujos dujos e, rinkos atžvilgių atsiperka ar ne, tai ne mūsų klausimas, turėtume palikti tai rinkai. Mm, manau, kad galima nauda yra naudinga tikrai ne mums. Turbūt remtasi Enija įmonės Gazpromo e, įmonės e, duomenimis. Štai kodėl aš pritariu tai nuomonėje, kad šis tyrimas turėtų būti parengtas nešališkų mokslinių ekspertų. Todėl, kad kalbam, turėtume e, daugiau įtraukti ekspertų iš atsinaujinančių energijos šaltinių srities. Aišku, visada susidursime su didelė konkurencija, nieko nuostabaus. Todėl manau, kad būtų natūralu, e, jei tikriausiai neprašytume iš dviračių gamintojų, kad jie parengtų mokslinį tyrimą susijusį su mm, transporto perkelimu automobiliams, nes elgime taip ir dabar. <laughs> Naja, gut, das sind ja jetzt Unterstellungen. Na taip, čia yra tokie įtarimai, e, kuriuos aš savo ruoštų atmeščiau. Aišku, galima daryti tyrimą apie skalūnų dujas, e, tyriant atsinaujinančius energijos šaltinius. Aš e, perskaičiau tokį tyrimą, kur buvo nagrinėjamos hidraulinio skaldimo galimybės įvairiose uolienose, buvo paimti tam tikri mėginiai ir manau, kad ne tik JAV, tačiau ir Rusijoje ši tema yra aktuali. Euh, moi tout d'abord, je souhaite remercier. Euh, Sandrindergė, dėkoju, kad aplinkos saugos komiteto prašymu parlamento tarnybos atliko šį tyrimą. Tai yra toks pirmas dokumentas, kuriame kalbama apie skalūno dujas, jų gavybą ir e, kyla įvairių klausimų. Jūs minėjote Junktinę karalystę, Prancūzijoje e, yra išduota daugybė leidimų, e, 60 leidimų eksploatuoti išgauti šias dujas. Bet iš tikrųjų mes kol kas nežinome, kokios bus pasiekmes, kokia bus e, Europos Sąjungai rizika ir poveikis, kadangi mes neturime kol kas teisinio pagrindo. E, matome, kad gali būti nelaimingų atsitikimų. Pernai balandį Pensilvanijoje e, lankiausi su tam tikrais atstovais šios ir tie susitikau ir Pensilvanija, e, Teksasas e, atliko tam tikrą tyrimą. Šiandieną matome, kad demokratai pateikė pasiūlymo, e, pasiūlymą dėl įstatymo dėl hidraulinio skaldimo technologijos. Mes turime suvokti, kad realybė jungtinėse valstijose atspindi mūšį tarp to, kas gina grinai finansinius interesus ir tarp tų, kurie nori, kad e, jų teritorijoje nebebūtų tokių dalykų ir kad nekiltų grėsmė priečiams. Sveikatai pavojus e, yra aplinkos saugai. Mes užsimam aplinkos saugą. Taip pat e, CO2 emisijų klausimas aktualus. Manau, kad labai daug, e, labai mažai yra privalumų, bent jau tyrime neatsispindi daug jų, o yra gausybė problemų susijusių su šia gavyba. Jeigu kalbate apie objektyvumą, kai kurių e, tyrimų, tai taip galima abejoti, bet jeigu abejojama, tai taikyti reikia atsargumo principą. Pro, tie, kurie pasisako už skalūnų dujas, turėtų būti atviri ir jeigu jie nori naujų tyrimų, tai turi nuosekliai elgtis. Jie. Yeah. Uh, turėtų nuosekliai elgtis. Taip pat aš noriu kreiptis į komisiją. Aš nežinau, kokia dabar yra pozicija dėl moratoriumo ir nežinau, ar dabar ketiname uždrausti e, hidraulinius e, skaidimus ES teritorijoje. Aš siūlyčiau aplinkosaugos komitetui pasiūlyti rezoliuciją, parengti rezoliuciją ir Aš labai e, paremčiau tokią rezoliuciją. Jolanda Hübner. Labai ačiū. Pateiktas tyrimas nepateikia tikrosios ekspertizės ir tikrųjų tyrimų. Pirmiausia, šiame tyrime e, naudojami duomenys, kurie paprastai nedaudojami tyrimuose. Čia kalbama apie tai, kad e, valymo lygis panašu, kad nėra pakankamas. Ką reiškia ta formuluotė panašu, kad nėra pakankamas? Um, prieštaraujama šiame tyrime e, tam, e, ko mes apskritai siekiame. Nekalbama apie visuomenę, apie naudą visuomeniai. Turime moksliniais tyrimais įrodyti kai kuriuos dalykus. Neturime remtis tik tai žinojimu. Įtariame, galvojame, kaip galima tokias savokas naudoti tyrime. Gali būti tokių ir tokių pasiekmių. E, manau, kad paprastai jokie moksliniai tyrimai neturėtų naudoti panašių formuluočių. Kalbant apie avarijas, panašių avarijų įvyksta ir e, išgaunant naftą. Susidūrėme su e, Meksikos įlankos ekologinę katastrofą, tai atsitinka. O šiame tyrime kalbama apie tai, kad reikėtų identifikuoti, nustatyti iš anksto e, galimas avarijas. Tačiau iš ties e, dažniausiai nelaimingi atsitikimai ir atsitinka jų dar iš anksto nenumatant. E, manau, kad čia pateiktas tyrimas tikrai neparemtas ekspertiniais duomenimis kalbama apie dujotekius. Visur dujų perdavimo sistemos yra tokios pačios, visur jos yra jautrios, niekur jos nėra apsaugotos nuo avarijų, gavybos avarijos kokiame pasaulyje mes gyvename. Nuvažiuokite ir pažiūrėkite, kaip atrodo naftos gavybos e, teritorijos. Nereikėtų kalbėti apie tai, kad ypatingos grėsmės atsiranda išgaunant skalūnų dujas ar skalūnų alyvą ir jokių grėsmių nėra, kai išgauname naftą. Pavyzdžiui, e, turime ir Natura 2000 e, saugomas buveinės. Reikia tokio tyrimo, kuris būtų paremtas tikrais moksliniais tyrimais. O jūs tiesiog rašote, kad galbūt 2020 metais turėsime tinkamus mokslinius tyrimus šioje srityje. Tai kuo remiantis jūs apskritai parengėte šį tyrimą? Kuo remdamiesi jūs teigiate, kad skalūnų dujų išgavimas kelia naujas grėsmės ir dabar šiuo metu neturėtų būti išgaunamos skalūnų dujos, nei skalūnų alyva. Jūs kalbate apie tai, kad nereikalingas yra šis išgavimas. Kažkas yra tikrai netaip. Gut. <clears throat> Man muss äh, doch äh, Iš tikrųjų, reikėtų atskirti, kas yra tyrimas, turintis atskleisti tam tikras problemas ir kokios turėtų būti politinės išvados. Iš tikrųjų, mūsų prašymas buvo nustatyti arba apibūdinti galimas problemas. Ir mes kaip tik ir kalbame apie tas problemas. Edith Estrela. Pusantros minutės nes turime spėti išklausyti visų. Eh, eh, Kaip žinia, tyrimą, eh, tyrimo prašė koordinatoriai ir tematinių tyrimų departamentas jį rekomendavo ir Įdomu, kas parašė tą tekstą, kurį visi matome. Niekas nepasirašė po juo, tik tai, taip pat nematome jokio logotipo. Ir kyla dabar ginčiai, bet kas ir kyla teigiami tam tikri dalykai ir kas juos surašė, norėčiau žinoti, kas yra autoriai. Klausimas tikrai labai aktualus. Ir prisimenu, kad jau buvo pasižiūrėta į skalūnų e, dujas ir alyvą. Anksčiau žavė aš pati, Lepaž ir Ana Rosbach. E, buvome pateikę tokią iniciatyvą, tiksliau rezoliuciją šiuo klausimu, tačiau jokių praktinių žingsnių po to nebuvo imtasi. Dabar matome tyrimą. Ir aišku viena, kad reikia labiau pasigilinti į šią sritį, Taigi visai teisingai, kad mūsų komitetas padarytų kažką, parengtų pats rezoliuciją ar kažkokį kitą dokumentą, kad mes kaip komitetas paliktume savo pėtsaką. Ir e, kalbam apie neigiamą poveikį aplinkai, sveikatai, taigi piliečiai turėtų žinoti, apie kokią gavybą kalbame. Koordinatoriai šį klausimą aptars ryto ryte. Vitorijo Prodi dabar. Grazie, prezidente. Mm, io... Labai ačiū, pirmininkė. Manau, kad visai įtikinamai skamba tyrimas. Gal reikėtų dar pasigilinti labiau į jį, bet aišku, kad iš tikrųjų mm, kalbame apie tam tikrą geologinį supurtimą. Taip pat kalbam apie riziką, kad gali e, būti žemės drebėjimas, taip pat, kad metanas gali išsilieti. Ir taip pat e, matome, kad gyvavimo laikotarpis šachtų išgaunant skalūnų dujas yra trumpesnis negu išgaunant tradicinės dujas. Jeigu mes naudosime atliekas, ūkių miško. Aš nekalbu dabar apie tam tikrų kultūrų auginimą, bet jeigu mes atliekas deramai panaudotume, tai galėtume bent trešdalį, e, trešdalių dujų naudojimo apsirūpinti. Pasižiūrėkime į tokią galimybę kovojame su klimato kaita, tai pasitelkime visus išteklius ir galbūt vėliau dar ką nors sugalvosime. Tačiau dar grįšiu prie tyrimo ir pasakysiu, kad man atrodo jis visai tikinamas ir aš bandysiu dar paskaityti jį atidžiau. Dziękuję bardzo. Labai ačiū, labai trumpai. Nežinau, kodėl kolegė Magivin. Uh, E, galvojau, kad neleisiu jai pasisakyti, na tikrai taip nėra. Priminsiu, kad debatai skalūnų dujų tema jau buvo įtraukta į šių metų kovo 8 dienos plenarinės sesijos darbo atvarkę. Reikia atkreipti dėmesį į komisijos nario e, Ettinger žodžius skalūnų dujų išgavimas nebus įmanomas. Tačiau e, yra teigiama, kad toks išgavimas neįmanomas, o iš tikrųjų tyrimas, kuris dabar yra parengtas, yra visiškai tendencingas ir pabrėžiantis ir patvirtinantis, kad skalūnų dujų išgauti šiuo metu yra neįmanoma. Vėl pacituosiu Ettingerį. Skalūnų dujos yra e, iškastinis kuras, tačiau kalbant apie CO2 išlakas, tai e, skalūnų dujos išme, Iš skalūnų dujų jas gaunant yra išmetama daug mažiau CO2 nei išgaunant naftą arba anglį. Kolegė Kolaska. Ačiū labai, kolegė Kolaraska. E, dziękuję bardzo. Labai ačiū. Pone pirmininkė, tai yra pirmasis dokumentas, kurį buvo parengtas skalūnų dujų gavybos tema. Todėl nenuostabu, kad kalbame emocionaliai todėl, kad mes dar iš tikrųjų nieko nežinome, jokie faktai dar nėra nepatvirtinti. Yra parengtas vienas tyrimas, tačiau jau pateiktas e, pasiūlymas moratoriumui. Taigi nenostabu, kad mes kalbame taip emo, emocionaliai. Įdomu, ar Prancūzija paskelbė moratoriumą brandoliniai energetikai po Fukushimos įvykių. Kodėl? Uh, paskeltas moratoriumas Prancūzijoje e, skalūnų dujų gavybai. Kodėl? Todėl, kad net 80 procentų visos energijos Prancūzija gauna iš brandolinių elektrinių. Skalūnų dujų gavybos klausimas yra susijęs ir su socialiniais aspektais, su Europos e, ek energetiniu nepriklausomumu. Manau, kad ateityje rengiant tyrimus, ypač tokio pobūdžio tyrimus, reikia būtinai įtraukti energin... energetikos saugumo aspektą. Ypač tada, kai kalbame apie energetiką ir apliką, e, energetiką ir visuomenę. Turime įtraukti ekonomikos ir saugumo klausimus. Neturime galvoti tik apie aplinką. Aš nekvesenuosiu amerikinio vadinamojo būdo e, metodo, tačiau, ponia Oldmanai, jūs keletą kartų e, pasakėte, kad e, visuomenės sveikatai skalūnų dujos galėtų pakenkti. 35-ame tyrimo puslapyje yra teiginys. Galimi efektai vis dėlto nėra tiesiogiai susiję su hidrauliniu skaldimu. Ta sąsaja yra labai retai pasitaikantis žažalai dokumentat. Na, aš savo pasisakymą nesijėjau su to, kad esu Envi komiteto narė. Na, Sie haben ja recht, kol... Kolegė Kolarska, jūs visiškai teisi, turime atsižvelgti į įvairiausius aspektus, tačiau mūsų komitetas yra aplinkos apsaugos komitetas. Įtre komitete e, buvo surenkti klausimai, ten buvo kalbama ir apie energetikos saugumą, o mes dabar um, didesnį dėmesį skiriame kitiems dalykams. Bas Einhaut. Ačiū pirmininkė, mane stebina ši diskusija. Visų pirma, kaip Envi komitetas, mes labai dažnai užsakome mokslinius tyrimus konkrečiais klausimais. Tas pats padaryta ir šį kartą. Taigi mes, kaip parlamento nariai, bent jau turėtumėm padėkoti mokslininkams už tai, kad jie atvyko, kad pristatė tą tyrimą ir atsakinėjo į klausimus, bet mes jokių būdų negalime jų užsipuldinėti. Ir ypač, žinant, kad Kornelio universitete buvo padaryti tie patys, e, tos pačios išvados, Junktinės karalystės universitete taip pat kitos agentūros taip pat turi panašių abejonių ir priejo tokias pat išvadas. Tai gal tuo met reikėtų pradėti savimi abejoti ir kelti klausimą, kad gal mes einam ne tą linkme. Taigi prašyčiau nežudyti pasiuntinio, neprikišti čia politinių tam tikrų motyvų ir galbūt politiniai motyvai ir politinės teksto interpretacijos visų mūsų labai skiriasi. Žvelgiant iš žaliųjų perspektyvos, aš akivaizdžiai suprantu, kad ši studija yra dar vienas papildomas įrodymas, kad tikrai nėra tinkamiausias metas užsiimti skalūnų dujų išgavimu, bet noriu dar kartą padėkoti mokslininkams už pateiktą informaciją. Na, o dabar nutolstant nuo mokslinės diskusijos. Turiu pasakyti, kad šis klausimas turi būti keliamas ir komisijai. Ketvirtasis skyrius pateiktame dokumente. Jame minima, kad Europos politikoje nustatyta nemažai spragų ir teisės aktuose. Ir todėl reikėtų kelti klausimą komisijai, ką jie darys. Ir kokį jie priims sprendimą dėl skalūnų dujų ir kaip jie bandys spręsti problemą dėl tų teisėkuros teisės aktų spragų. Taigi reikėtų tiesiog kelti tinkamus klausimus, o ne bereikalo tiesiog kelti triukšmą dėl to, kad mokslininkai pateikia neteisingą informaciją, nes tai yra informacija, kurios mes nenorime girdėti, tačiau dažniausiai mes mokslo tiesiog negalime ignoruoti. Pone... Ačiū, Lukaševska. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Aišku, tas ekologinis ES gyventojų samoningumas yra toks aukštas, kad e, panašu, kad jokioje šalyje nebūtų galima um, daryti nieko, kas kenktų visuomenės veikatai. Aišku, su mokslininkais galime diskutuoti, nes jeigu nebūtų abejonių, jeigu nebūtų analizių, tai nevyktų ir debatai. Tuo tarpu daugelis debatų parodo, kad net skirtingi mokslininkai turi skirtingas e, nuomonės, jų nuomonės išsiskiria. Šiandien nuskambėjo toks teiginys, kad buvo, atsirado daug e, norinčių atsikasti to didelio kasnio. Ir būtent kai Lenkija nustatė, kad pas juos esama didelių skalūnų dujų e, telkinių, e, tai natūralu, kad kiti galbūt irgi norėtų iš to pasipelnyti. Tačiau verslas yra verslas ir kai kas gali iš to gauti naudos, kai kas ne. Šiuo atveju mes, Lenkai, esame už skalūnų dujų išgavimą, nes mums svarbi yra energetinė nepriklausomybė. Mes sakome ne brandoliniai energijai, sakome ne e, anglės. E, gavybai, iškastiniam kūrui. Tačiau jei sakysime ne ir skalūnų dujom, dujoms, tai kur mes einame? Ak, e, šiame tyrime kalbama apie hidraulinio skaldimo poveikį aplinkai, apie neigiamą po, poveikį. E, mokslininkai tvirtina, kad esama neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Tačiau nėra jokio jokio, jokių požymių, kurie galėtų rodyti, kad esama sąsajos tarp hidraulinio skaldimo ir tam tikrų lygų. Turime tik vieną atvejį, vieną moterį susirgusios vėžių atvejį. Ar jai mes gyventume, gyventume netoli vėjo jėgainių ir sirgtume, ar tuomet e, siektume, kad e, vėjo jėgainės būtų uždraustos? Tikriausiai ne. Manau, kad turėtume emocijas pamiršti, turėtume e, siekti, kad būtų parengtas kitas mokslinis tyrimas ir atspindėta kita mokslininkų perspektyva. Arsenis. Labai ačiū, pirmininkė. Su Linda Makaven ką tik tai kalbėjome apie tai, kaip viskas siejasi. su e, žemų CO2 emisijų ekonomika, su naujomis politikos kryptimis, kurios siekia e, mūsų, padaryti mūsų ekonomiką žalesnę. E, kolegos sakė, kad yra tam tikrų trūkumų ir mums studija padeda pasižiūrėti tos trūkumus. Reikia labai atidžiai viską išstudijuoti, pirmiausiai komisijos lygmenių ir norėčiau išklausti, paklausti komisijos, kokia jūs yra nuomonė dėl tyrimo matome, kad net ir šalyse, kurios tradiciškai išgauna dujas ir naftą, nėra teisės aktų, kurie apimtų šią gavybos rūšį. Priminsiu Jums e, gavybos pagrindų direktyvą. Poveikio vertinimas neapima gavybos mažiau negu 500 tūkstančių e, kubinių metrų kasdien. Ir taip pat kyla kitų klausimų. Kaip dėl įvairių cheminių medžiagų, kurios neminimos? gavyba vyksta, daug ko mes dažnai nežinome. Galiausiai vandens pagrindų direktyva, reikia ją pasižiūrėti, reikia e, galvoti, kaip apsaugoti vandens telkinius nuo e, poveikio, kurį gali sukelti hidraulinis skaidimas. Taigi labai įdomu būtų išgirsti komisijos nuomonę. E, taip, mes dabar gavome daug uh, medžiagos, reikia viską gerai apgalvoti, viskas nauja, turime grįžti prie šios temos, taip pat reikia grįžti prie vandens direktyvos ir pažiūrėti, koks yra ryšys tarp šios gavybos rūšės ir dokumentų. Pirmininkas, kolegos, mūsų laikas baigėsi, dar šeši nori pasisakyti, bet labai atsiprašau, negalėsiu visiems suteikti žodžio. Manau, Manau, kad būtų ponui Altmanui būtų sąžininga suteikti žodį. Komisija nenori šiandien pasisakyti, bus dar progų e, jos išklausyti. Taigi, ponas Altmanai, galbūt jūs galėtumėte uh, atremti argumentus prieš jūsų tyrimą. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ačiū, pirmininkė. Be abejo, klausimas labai prieštaringas, tačiau tai labai įdomi tema. Ir grinai iš mokslinės pusės žvelgiant, man buvo labai įdomu atlikti šį tyrimą kartu su kolegomis. Buvo užduota klausimų dėl mano įmonės nepriklausomumo. Galiu pasakyti, kad mūsų įmonė buvo įkurta 1982 metais. Esame sukaupę beveik 30 metų patirties. Ir įsteigiant įmonę mūsų tikslas buvo dirbti tvarumo klausimais energetikos, žemės ūkio ir mobilumo srityse. Tuomet žodžio tvarumas dar gal nebuvo, bet ketinimai jau tokie buvo. Tai reiškia, kad mes taip pat dirbame daug ir su tradicinė energetika, atlikom daug tyrimų dėl anglijas, dėl gamtinių dujų ir taip toliau galima sakyti, mano nuomonė, kad mes esame nepriklausomi. Taip pat turėčiau paminėti dar kai ką. Buvo sakyta, kad mes turime tam tikrų komercinių interesų atsinaujinančiose šaltiniuose, tačiau taip nėra. Mes tokių komercinių interesų neturime. Mes dirbame kaip mokslininkai, nepriklausomi mokslininkai, teikiantys nuomonę tiem, kam jiem įdomu. Na, o įmonės, mineralų, dujų, naftos įmonės ir taip toliau, jos yra mūsų užsakovai, mūsų klientai. Kad mes dirbam tarptautiniu lygiu. Kaip jau sakiau, dirbome su daugybė užsakovų, taip pat ir su europinėmis institucijomis, nacionalinėmis vyriausybėmis visoje Europoje. Tad tikrai nėra jokio pagrindo abejoti mūsų neutralumu. Mes parengėme šį anonimišką dokumentą, kuris buvo jum išdalintas. Ir tikrai man džiugu, kad kažkas e, išanalizavo tą dokumentą. Tik tai galiu pasakyti, kad mes pramoninė prasme tikrai neturime komercinių interesų kaip įmonė. Ką dar galėčiau pasakyti? Buvo taip pat užduotas klausimas dėl duomenų, kuriuos mes naudojame, dėl tos informacijos, ypač dėl rinkos vertės. Informaciją apie tai gavom iš EON, Vokietijos įmonės, kuris susijusi su Gazpromu. Mes jokių būdų nesiekėme atlikti ekonominio vertinimo arba įvertinti verslo galimybių. Ir kiek žinau, mes to ir nedarėme dokumente. Taigi prašyčiau teisingai mūsų suprasti, mes tikrai neketiname atlikinėti ekonomikos analizės. Mes net nebandom vertinti, ar iš verslo pusės iš vis yra naudinga Europos įmonėms vykdyti tokį netradicinį dujų išgavimą. Tai tikrai nebuvo mūsų užduotis. Na, o dėl kitų minėtų dalykų Nelabai dabar turbūt yra laiko juos aptarinėti, bet jeigu turėsite daugiau klausimų, galite su manim susisiekti. Jei norite aptarti mūsų padarytas išvadas, rekomendacijas, taip pat galite susisiekti ir galėsime jas aptarti. Labai ačiū, mėly kolegos. Debatai tikrai buvo labai svarbus ir naudingi. O dabar, kaip komitetas, turime susitarti, kaip elgsimės toliau. Kolega Sonik teigia, kad Lenkijos mokslininkai parengė šį dokumentą, jis vėliau išvardins konkrečias pavardės, tada galbūt dar sugrįšime prie šių debatų. O 17 ir 18 darbo tvarkės punktai yra perkeliami į rytojų. Ačiū visiems dalyvaujusiems, posėdis šiandien baigiamas. Okay. Thank you.